Colleagues, good afternoon. Can I bring... Labadiena, kolegos. Norėčiau pradėti transporto ir turizmo komiteto posėdį. Visi turite darbo tvarkės projektą. Is that any noisier, Jackie? No? Okay. Okay, can I the adoption of the... Taigi, ar galime patvirtinti darbos tvarkės projektą? Jeigu taip, tuomet galime tvirtinti 28 kovo posėdžio e, protokolą. Ar niekas neprieštarauja? Taip pat tvirtiname ir kovo 14-16 dienos protokolą. Toliau naujosios tarybos pozicijos pristatymas dėl 63-osios darbo tvarkos taisyklių po komisijos pozicijos priimtos 2011 m. kovo 24 d. dėl e, pažeidimų transporto srityje pranešė bus Ajala Sender. Tarybos pozicija turėtų būti pirmasis mūsų komiteto darbo atvarkės punktas. Kaip jūs matote, yra ponios Ajala Sender rekomendacijos bus aptariamos rytoj 3 valandą. Turiu jums apie tai pranešti, jūs apie tai informuoti pagal visas taisyklės. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra pakeitimų svarstymas dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo Mes anksčiau visą tai žinojame kaip Eurovinietė. Pranešėjas bus ponas Alkadrajs. Prašau žodis jums. Um, kol... Dėkoju, pirmininkė. Noriu iš pat pradžių padėkoti visiems, kurie per paskutinės savaitės su manimi bendradarbiavo, dirbo kartu, siekiant mūsų komiteto pozicijos ir E, rengiant pakeitimus, kuriuos norime pateikti parlamentui. Noriu padėkoti ypatingai šešėliniams pranešėjams, kurie labai daug prisidėjo. Aš žinau, kad niekam mūsų parengiamos nuomonės dažniausiai nepatinka pirmasis jų variantas. Vieni mano, kad jos yra per mažai ambicingos, kiti, kad per daug ambicingos ir panašiai. Bet e, dėl to yra suomi pakeitimai ir atsižvelgimai į tarybos e, nuomonę. Mes žinome, kad taryba jau yra patvirtinusi savo poziciją, labai nedidelė balsų persvara. Aš norėčiau vis tik tai dabar susitelti ties penkiomis sritimis. Visų pirma, tai yra išorės kaštų skaičiavimas. Mes su, pritarėme tam, kad e, transporto kamščiai e, nebūtų išskiriami kaip atskiras punktas, bet tai be abejo yra neišvengiama planuojant transporto lankstumą, infrastruktūros tobulinimą ir atsižvelgiant į tai turi būti planuojamas ir biudžetas. Manau, kad visi tam pritarė. Kita tema būtų taikymos rytis, mūsų nuomonės apriptis. Mes visą laiką galvodavom, kad kai kalba pasisuka apie svorį, tai turėtume kalbėti apie transporto priemonės sveriančias daugiau negu 3,5 tonas. Bet Čia nuomonė skiriasi tarp valstybių narių. Kai kurios nori, kad tas tarba būtų 12 tonų. Turime būti pragmatiški ir mes suprantame, kodėl tie nuomonių skirtumai yra, bet reikėtų ieškoti kuo tikslesnės formuluotės. Ir dabartinė formuluotė yra be abejo pirminis variantas, norime pabrėžti tas 3,5 tonų, bet galime dar svarstyti ir dėrėtis. Trečioji tema būtų Euro 6 transporto parko tai, e, reglamentavimas po ketverių metų. Diskutavome apie tai ir manau, kad diskusijos buvo pakankamai sėkmingos. Taip pat e, aptarėme išorės kaštus susijusius su euro 6 e, e, mokesčius įvairiausius taikomus. Tai yra tikrai taip pat skirtingos nuomonės dėl įvairių transporto sričių, ar tai turi būti euro 3, ar euro 4, ar euro 5, taisyklės turėtų būti taikomos. Ir aš manau, kad man pavyko surasti aukso viduriuką šitų visų klausimų E, šito klausimu turėtume. Mano siūlomas variantas yra euro 0, 1, 2, 3 ir 3. Ir kita tema, turbūt pati svarbiausia, tai yra. E, mes žinom, kad e, parlamento nuomonė labai skiriasi nuo tarybos nuomonės šito klausimu. Taryba nori tiesiog, kad būtų parengtos rekomendacijos, o parlamentas teigia, kad reikėtų e, didinti e, investicijas į transporto sektorių realiai. Ir e, kolegos pateikė įvairių pasiūlymų ir mes juos visus įtraukėme į pirmąjį mūsų pozicijos variantą, tam, kad būtų visiems aišku, kad ko mes reikalaujame turime nepamiršti, kad tai yra mūsų dėrybinė pozicija, be abejo, ji nėra galutinė. Ir reikės ieškoti kompromiso tarp, tarp parlamento ir tarybos. Kolegos pateikė kai kurių pakeitimų, kurie mums leidžia tai daryti. Dėl kalbų vartojimo ETS sistemoje, pavyzdžiui, Bet dabar aš siūlyčiau penelyk giliai į e, detalės nesleisti ir tiesiog peržiūrėti mūsų pirmąją poziciją. Visi pateikti pakeitimai yra pakankamai rimti. Aš juos peržiūrėjau kartu su šešėliniais pranešėjais, kai kuriems iš jų galime pritarti dėl to, kad Europos komisija turėtų numatyti pagalbinės priemonės, leidžiančias geriau gyvendinti naujasias direktyvas. Mes norime, kad tai būtų aišku visiems skaitysintiems teisės aktus ir juos įgyvendinsiantiems. Kitus pakeitimus galime, kitiems pakeitimus galime pritarti iš dalies. Ir mm, aš kai kuriais atvejais siūliau pakeitimus žodžiu. Taip pat kolegos turi klausimų dėl saveikumo, dėl to, kad reikėtų šį aspektą labiau pabrėžti, tam aš taip pat siūlau pritarti. Bet yra nemažai pakeitimų, kuriems aš nenoriu pritarti. Kai kuriems galiu pritarti iš principo, bet jie tiesiog, man atrodo, yra perti, e, pertekliniai. Ir galima tas mintis siūlomas įtraukti kur nors kitur, ne ten, kur jos yra siūlomos dabar. Tais pakeitimais yra siekiama labiau internalizuoti šią sritį arba griežtinti dabartinės taisyklės. tiek galiu uh, pristatyti dėl pakeitimų. Dar kartą pasikartosiu, kad tai yra pakankamai sudėtingas dokumentas, politiškai gana e, jautrus klausimas, labai daug įvairiausių nuomonių yra reiškiama dėl jo, bet manau, kad dabartinis dokumentas yra visai nebloga tolesnė mūsų darbo e, neblogas pagrindas siekiant tobulinti tarybos poziciją. Ir būtų gerai, kad mes baigtume šitą darbą iki vasaros, tam, kad tos šalis, kurios norės ir turės gyventinti direktyvą, galėtų jau imtis pirmųjų žingsnių, o po to ateityje galbūt direktyvą dar bus galima peržiūrėti. Nes dabartinis kompromisas, tai, kurios siekiame, tai yra minimalus, e, minimalus reikalavimai. Aš dėkoju uždėmesi ir laukiu jūsų reakcijų. Ačiū. EPP frakcijos vardu, pane Mortman Kol. Ačiū, pirmininkė. Peržiūrėję pakeitimus, pamatysite, kad EPP, suprasite, kad EPP frakcijoje vyko labai gyva diskusija. Mes svarstėme, kurią kryptimį reiktų, kurią kryptį reiktų rinktis darybose su taryba. Norėčiau padėkoti pranešėjui už profesionalumą, nes jis suprato, kad kai kurie aspektai mums yra ypač svarbus ir juos įtraukė tam, kad mes galėtume dalyvauti darybose ir skirti prioritetą tiems klausimams darybose. Taigi dėkoju jam už tai. Ir mūsų frakcija pritarė tai pozicijai. Kalbu apie saveikumą, nes daugybė valstybių yra įsivedę e, rinkliavas kai, tačiau saveikumas egzistuoja kai kuriais atvejais tik popieriuje, o praktikoje nieko nepadaryta. Todėl būtų gerai, kad parlamentas darybose tai akcentuotų. Kitas klausimas - tikslinis fondų skirimas. Ir aš pritariu jūsų siekiams. Mes norime, kad tie mūsų svarstomi fondai, kurie susidarys iš rinkliavų, būtų skirti konkrečiam tikslui turime siekti kiek įmanoma platesnių tikslų. Tai yra, e, reikia remtis principų teršėjas moka, tačiau tas principas nepakankamai gyvendinamas. Trečias dalykas. Komis, tarybos siūlymas neįvedinėti atskiro spūšių mokesčio, o pasirinkti tai kaip alternatyvę galimybę, tačiau Mūsų frakcija gali tokiai pozicijai pritarti, tačiau tik tais tuo atveju, jeigu biudžeto požiūriu tai bus neutralus, neutrali priemonė. Ir reikia pasižiūrėti, ar galima įvesti tą, tą kintamąjį, kaip siūlote. Sakote, kad taryboje e, pasiūlymui pritarė nedidelė dauguma. Ir kad tikėtina, kad tam mūsų siūlymui dėl kintamojo bus pritarta. Dėl apriepties daug komentuoti neturiu. Manau, žinau, kad balsuosime dėl 3,5 tonų svorio transporto priemonių, bet žinau, kad ponas Kumai dar kažkas sakys, mums būtų priimtinesnis pasiūlymas dėl 3,5 tonų. E ūkio automobilių, transporto priemonių ūkio atnaujinimas. Noriu padėkoti už tai, kad paremėte 61-ąją pakeitimą. Ir būtent čia reikėtų daryti išlygą euro tai klasifikacijai, taip pat akcentuoti, kad lėšas turi būti skirtos kad tie fondai turi būti skirti investiciniams projektams, jeigu bus patarta dėl 0,1, 2 ir 3, bus puiku. Kai kurie kolegos mūsų frakcijoje norėtų mažiau nei 3, bet manau, kad jie palaikys tą poziciją. Taigi galite tikėtis mūsų paramos rytoj balsuojant. Kai kurie kolegos gali susilaikyti balsuojant, bet jie taip pat sutarė, kad reikia pradėti dėrėti su taryba. Norėčiau dar kai ką pasakyti dėl nuostatų apie dokumento peržiūrą. Tai labai išsamei suformuluota nuostata. Kalbame apie tai, kada tai turėtų vykti po dviejų, trijų, keturių metų. Manau, kad būtų daug veiksmingiau, jei ši direktyva būtų įgyvendinta kiek įmanoma didesnėme skaičiuje valstybių, nes daugeliu, daugelis tų rinkliavų neįvestos, nors įgyvendinimas yra privalomas. Komisija galėtų padaryti daugiau įtikinėdama valstybės narės įgyvendinti šį dokumentą. Ačiū ponas Sterks, Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Nu, taip, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui bei šešėliniams pranešėjams. Aš manau, mes tikrai suderiname savo pozicijas, tačiau turime būti realistiški. Rytoj mes suteiksime mandatą pranešėjui dėrėtis ir dėrėtis dėl šio dokumento su taryba per paskutinį dėrybų etapą reikės parengti pasiūlymą, dėl kurio balsuosime plenarinėme posėdėje. Dėrybos tikrai bus sunkios. Jei teks pereiti prie taikinimo proceso, bus dar sudėtingiau. Mums reikia suformuoti kiek įmanoma tikslesnę poziciją. Ta galime padaryti, pranešėjas taip sakė, ir paskui jis galės dėrėtis. Aš taip pat pritariu pranešėjui, kad turime stengtis dirbti kiek įmanoma efektyviau. Jis sako, kad jis pritarė ne nemažam skaičiui pakeitimų, bet tačiau jis jų nepalaikys, nes negalime pernelyg apsunkinti e, to pasiūlymo, kurį teiksime dėrybose su taryba. Aš tam pritariu. Galime pritarti kai kuriems atskiriems pakeitimams, tačiau mes dėl jų nebalsuosime, už juos nebalsuosime, nes negalime uh, pernelyg uh, išplėsti, apsunkinti pasiūlymą. Mums reikia pasiūlymo, kad galėtumėme dėrėti su taryba iš principo visų pirma e, išorės kaštų internalizavimas ir džiaugiuosi, kad tai taip pat bus aptarta viename iš straipsnių. 94 pakeitimas, apie, ten apie tai kalbama ir pranešėjas pritarė tam pasiūlymai tikslinis lėšų skirimas. Manau, kad suformulavome gerą pasiūlymą. Ir dėrybos bus sudėtingos taryba, nes taryba mm, nėra labai suinteresuota tuo. Bet reikėtų įrašyti tokią nuostatą. Dabar taikymo apreptis čia yra problema. Kalbėjome apie 3,5 tonų transporto priemonės. Aš sakiau pranešėjai, kad aš galiu tam pritarti, bet kad ne visi mano frakcijoje pritarė tam pasiūlymui. O kalbant apie grūsčių e, re, e, mokestį, na, galime kalbėti apie tai, bet reikės pažiūrėti, kaip seksis dėrybose, taip pat reikėtų paklausyti Korinos pozicijos ir pažiūrėti, kaip seksis dėrybose. E, transporto priemonių ūkio atnaujinimas. Galiu pritarti pranešėjui, tačiau noriu pasakyti, kad mano frakcija yra tokių, kurie sako, kad reiktų skirti lėšų prioritetiniams projektams. Reikia pažiūrėti, kaip, kaip balsuosime, kokie bus balsavimo rezultatai ir kokiems kitiems pakeitimams bus pritarta. Tačiau manau, kad šiame komitete rytoj turėtume suformuoluoti kiek įmanoma iškesnę poziciją ir užsitikrinti plačiausią įmanomą daugumą, kad galėtume teikti tarybai. Štai parlamento pozicija, mes dėl jos dėrėsimės ir mes jos įtvirtinimo sieksime ir jūs turite, jūs turėtumėte eiti mūsų pasirinktą kryptimi. Jeigu nebus aiškaus pasiūlymo, bus sudėtinga ir daug nepasieksime. Burger. Ja, herzlichen Dank. Sie können sich vorstellen, dass mir das Herz. Pone Lichtenberger, dėkoju. Na, jūs turbūt puikiai suprantat, kad vykstant daryboms aš jaučiu didelį susirūpinimą. Man gaila, kad pažengti į priekį taip ir nepavyksta. Buvo pateikta pranešėjų visai lė kompromiso pasiūlymo kai kuriems iš jų teks pritarti. E, kai kuriems ne, kadangi e, jeigu kai kuriems iš jų aš nepritarčiau, tai tuomet e, kai susirimas dėl kai kurių kaštų sužlugtų. Matome, kad lobistai Europos parlamente dirba ir matome, kad vis tik dar svarbesnė lobizmo darbo darys yra atliekama taryboje kai dėl gyventojų gyvenančių netoli greitkelių, tai tuomet matome, kad jų interesus atsižvelgiama e, labai prastai, tiksliau net visai neatsižvelgiama. Reikėtų, kad būtų daugiau skaidrumo, kad būtų vykę daugiau diskusijų. Europos parlamente paprastai to pasiekti pavyksta. Dabar konkrečiai. Manau, kad e, iškilo esminė problema ir ją matėme iš pat pradžių. Mes manėme, kad reikia spręsti transporto kamščių problemas. Ir manėme, kad reikia pataisyti teisėtus taip, kad jie taptų priimtinesni daugeliu žmonių. Tai būtų nelyginant kompensaciją žmonėms už tas pastangas, kurias jie turėjo įdėti. Ir aš manau, kad iš pat pradžių reikėjo būtent šį aspektą pabrėžti, pabrėžti, kad siekiama kovoti su klimato kaita. Tačiau dabar jau per vėlų. Yra kaip yra. E, kaštai susijęs su kamščių problemos sprendimu yra tokie, kokie yra. Ir dabar galima tikėtis, kad įvyks tam tikrų sunkumų siekiant įgyvendinti šios sprendimus. Kai dėl šio dokumento taikymo apriepties matome, kas įvyko. Matome, kokios valstybės narės pasisakė už 12 tonų automobilius, Tai aišku turės neigiamą efektą, kadangi susidarys toks įspūdis, kad e, skatinamas yra mažų sunkvežimių transportas. Primti tokias ribas, kaip numatė taryba 0102, taip pat turėtų tam tikrų pasiekmių. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad tas tekstas su visomis taikymo taisyklėmis, su visomis pereinamosiomis nuostatomis įsigalioti galėtų tik tada, e, kai tie automobiliai nebevažinės keliais. Tuo tarpu, kad jeigu būtų pridėtos Euro 3 taisyklės, tuomet pavyktų apimti maksimum 10-15 procentų sunkvežimių daugiau. Taigi euro 1, euro 2, euro 3 turime, o ilgainiui nebeliks tų visų nuostatų. jie E, važinės trumpaisiais atstumais, bet bent jau Euro 3 kategoriją reikėtų išlaikyti. Priešingų atveju tas dokumentas neturės jokios prasmės nei reikšmės. Na, problemų aišku gali kilti, jeigu sprendimai bus priimami tokie, kaip jie siūlomi. Na, o kai dėl saveikumo. Tai turiu pasakyti, kad tai yra taip, tai yra labai svarbus aspektas. Saveikumo reikia siekti. Tačiau tuo pat metu reikia žiūrėti ir kad nenutiktų taip, kad išgyvens tik seniausiai modeliai, tuo tarpu naujiesiems automobilių modeliams vietos nebeliks. suprantu, kad pranešėjas atmetė viską, kas netitinka kompromiso linijos. Tačiau aš manau, kad mes turėjome tarybos atžvilgių laikytis didesnės dėrybų laisvės. Žinome, kas vyksta taryboje. Taryboje šio klausimų sutarimo nėra. Jeigu pasakysime, kad kenksmingas medžiagas važiname 20 procentų, jeigu klimatas jomis bus teršiamas mažiau, tai tuomet reikia pasakyti, kokios pasiekmes iš to bus jaučiamos ir kai konkrečiai bus, ko bus imamasi. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponas Zilė. Norėčiau pradėti nuo padėkos, nes aš manau, kad uh, dokumentas buvo rengiamas tikrai elegantiškai, darbas buvo atliekamas ne, elegantiškai. Tarybose su taryba irgi buvo deramasi tinkamai, buvo ieškoma kompromisų su šešėliniais pranešėjais. ECR frakcija taip pat turi skirtingą nuomonę, pavyzdžiui, kad dėl eurovinietės skirtumai yra ne tik politiniai. Daug kas buvo nulemta kiekvienos šalies geografinės padėties. Tos šalis objektyviai susiduria su sudėtinga padėtimi, tačiau aš manau, kad rytoj balsavimas vyks be problemų ir mes turėsime gerą padėtį daryboms vykdyti. Na, mes nepateikėm jokių pakeitimų siūlymų. Kaip ką tik minėjo kolegė Lichtenberger, tarybos pozicija yra labai tvirta, tačiau mes juk turime kompromisą, mes jį remiame. Turime suprasti, kad būtų tikrai labai sunku tarybai tą kompromisą sulaužyti. Jeigu dėrybos su taryba vėl turėtų pradėti, prasidėti, tai tuomet tektų aiškintis, kas yra pralaimėta šitoj padėti. Kai dėl 12 tonų sunkvežimių įtraukimo į dokumento apriepti. Mes norėtume palikti valstybėms narėms spręsti dėl šito. Kai dėl automobilių parko atnaujinimo, aš manau, kad e, laiko tarp jis yra pakankamai stabilus ir manyčiau, kad galime pritarti pasakytai pozicijai. Kai dėl tikslinio fondų skirimo, atižvelginti dabartinę finansinę situaciją, nesunku suprasti, kad finansų ministerijos vengs tokios padėties. Ir aš manyčiau, kad mes galime tik pasakyti, kad tikslinis fondų skirimas yra labai svarbus ir čia reikia ieškoti tinkamo kompromiso su taryba. Ačiū. No, Dėkui. Dar yra aštuoni prašantys žodžio, tai noriu paprašyti kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Devini vis tik tai yra prašantis žodžio. Dešimt, vienuolika jau. Taigi, teks pasisakyti vis trumpiau ir trumpiau, laiko kitaip neužteks. Pradėsime nuo pono Groš. Dvi minutės. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Manau, kad prieš mus pateiktas dokumentas yra tikrai labai įdomus rezultatas pačiam parlamentui. Ir mes grįžtame vėl prie diskusijų, prie debatų. Negalima sakyti, kad parlamente mes tik tai šnekame apie aplinkos apsaugą, bet nieko nedarome. Na, mes iš tiesų norime, kad transporto sistema būtų pigesnė, bet kartu ir veiksmingesnė. Dėl to ir kalbame apie tikslinį lėšų skirimą. Nes negalim sakyti tik tai, kad norime, kad lėšų transporto sistema taptų uh, pigesnė. Turime nepalikti nuo šalyje ir to, kad dėl to turime būti lankstesnė. Mes turime įtikinti tarybą tuo, kad parlamentas yra pasirengęs dėrėtis. Uh, Mes negalim būti per daug kategoriški. Lankstumas yra neišvengiamas ir gyvybiškai svarbus. Dėl transporto parko apnaujinimo, žinoma, apie tai galime diskutuoti, bet turime aiškiai vardinti savo principus, savo siekiamą kryptį. Tiek čia, parlamente, tiek, kai kalbėsime su taryba. Kalbant apie KHV e, nulis taisyklės, Mes žinom, kad technologija vystėsi, kad galima dabar numatyti ir ambicingesnius tikslus. Mes turime savo pozicijas formuluoti taip, kad taryba taip pat jaustųsi galinti ieškoti sprendimo tenkinančio visus ir dėl to dėkoju pranešėjui, jis tikrai parengė gerą pagrindą dėryboms ir mes einame teisinga linkme. Tikiuosi, kad bus balsuojama dėl daugumos pakeitimų ir mm, tinkamiausiai bus patvirtinti. Pone Karl Dėkoju pranešėjui už parengtą dokumentą, iš tiesų jis labai daug dirbo. Mm, Pirmo svarstymo metu buvome labai ambicingi ir dabar esame parengę aiškius nurodymus, aišku, mandatą antram dėrybų raundui. Aš pritarčiau išorės kaštų internalizavimui, bet vis tik apgailestauju, kad tas internalizavimas ir pats principas teršėjas moka nėra vienodai gyvendinamas visose valstybėse narėse vis tik turėjome labiau dėl to kovoti, labiau stengtis įgyveninti vieningą kelių transporto rinką. Tai turėtų būti tokia rinka, kuri e, saugotų ir aplinką. Direktyva, jeigu ji bus įgyveninta tik tai kai kuriuose valstybėse narėse, e, tokiu atveju sudaryto sunkumų kitoms valstybėms narėms. Ypač toms valstybėms, kurios yra prie ES išorės e, sienų. Ir kai kurioms vidurio Europos valstybėms tai gali sukelti papildomų sunkumų užtikrinant laisvą prekių judėjimą. Ir tada tos šalis arba praras savo konkurencingumą Europos rinkoje, arba jų produktai taps brangesni. Ir kadangi tos valstybės negaus e, pajamų iš priekybos negalės atnaujinti savo transporto parko. Aš, kalbant apie dokumento peržiūrėjimą, būčiau linkusi jam pritarti, bet po dviejų ar trijų metų, ne per nelik ilgai dėlsti siūlyčiau. O dėl lėšų panaudojimo aš manau, kad reikėtų mm, investuoti daugiau į transporto e, parkavimo vietų rengimą, nes dabar jų labai trūksta. Europoje ir jeigu šita situacija nebus pagerinta, tai, e, tai taip pat bus papildoma našta vairuotojams. Kalbant apie grūstie, grūščių mokesčius, aš pritariu tam, kad reikia sąveikumo tarp mokesčių sistemų, tačiau dabar mes pagrindinį dėmesį skiriame laikui, o ne atstumui, kaip mokestiname E, grūstis. Dėl tikslinio lėšų skirimo, tai jam, manau, kad lėšos turi būti skiriamos infrastruktūros gerinimui. Nemaisner, dviems minutėms. Brian, aš kalbėsiu trumpiau, bet noriu išsakyti štai kokią mintį. Puikiai padirbėta, pateiktas kitoks dokumento variantas. Manau, kad su juo turime daugiau šansų. Aš kalbu Vokietijos vardu ir Eurovinietės projektas yra susijęs su nesėkme, tačiau aš šimtų procentų pasisakau už lėšų, kurios bus surinktos iš tų rinkliavų numatymą konkrečiam tikslui. Pasisakau ir už transporto parko atnaujinimą ir E, atinau peržiūrėti turėtumėme po dviejų metų, nes per du metus galėsime įsitikinti, ar e, įgyvendinsime šį dokumentą ar ne. Vienintelė problema man šiuo dėl 3,5 tonų ir aš nežinau, ar mes sugebėsime tinkamai pagristi e, šį pasiūlymą. Kalbėjau trumpiau nei dvi minutės, taip iš tikrųjų, ponas Krameris. Ja, also Earmarking habe ich ja schon oft gesagt. Was... Jau buvo nekartą pasakyta, kad lėšų numatymas konkrečiam tikslui, tą turės peržiūrėti finansų ministrui. Aš nesuprantu, kodėl jūs taip tai akcentuojate, nes tai mums nieko neduos. Peržiūrėti po trijų, ketverių metų, galbūt po dviejų metų. Šveicarija mus kritikuoja jų mokesčiai jų keliuose yra e, daug aukštesni nei Vokietijos keliuose. Ir vartotojams e, išlaidos mo, pakilo tik tai 0,5 procentais. Ir viskas vyksta našiai. Tačiau dabar Šveicarijos keliais važinė tušti sunkvežimiai. Taigi reikia dirbti taip, kad užtikrintumėme veiksmingumą. Mes tikrai esame labai toli nuo sąžiningos konkurencijos. Kinijoje mokesčiai auga ir, ir transportui, ir asmenims, kurie naudojasi keliais. Ir viskas priklauso nuo valstybių, nuo jų noro e, bendradarbiauti ar nenoro. gelež, turėtumėme stengtis perkelti didesnę naštą geležinkeliams, e, šiek tiek sumažinti eismą keliuose. Tačiau dar negalime kalbėti apie sąžiningą konkurenciją, kuri užtikrintų ir aplinkosaugą. Mes esame šviesmečius dar nutolę nuo tokios situacijos. Ponas Vandalen, ačiū pirmininkė. Mes, mūsų frakcija neteikė jokių pakeitimų, nes manome, kad turime realistiškiau viską vertinti. Mes tikrai esame netoli susitarimo su taryba ir ponė Lichtenberger, aš taip pat negaliu ramiai viso to svarstyti, o tik kraujuojančia širdimi. Bet turime nepamiršti realybės, turime ne, neatitolti nuo realybės ir mums reikia priimti sprendimą. Jei priimtume tuščius, neteisingus sprendimus, mes turėsime atsisakyti visą kontrolę, kurią turime šiuo klausimu. Taigi dar kartą sakau, būkime realistais. Jeigu mums nepas, nepavyks, tai bent jau galima susilaikyti balsuojant, nes taip sustiprintume uh, parlamento poziciją. Taigi, vertinkite viską realistiškai ir susilaikykite, jeigu balsuosime, nes mes esame tikrai netoli sprendimo. Geriau žvirblis rankoje, negu jautis miške. Ponas Grandės Paskual. Ačiū pirmininkė. Aš pateikiau šešis pakeitimus keturis drauge ispanais, portugalais, airiais ir ispanais bei graikais. Tai svarbu, nes tampa aišku, kad yra atotrukis tarp centrinių regionų ir at, atokesnių regionų. Tai neatsitiktinumas tai yra nacionalinių interesų sutapimas, nes kai kam to, tai naudinga, o kitiems tai nieko neduoda. Visi žinome, kokios nuomonės egzistuoja šiuo klausimu, bet pirmą noriu aptarti 51 pakeitimą. Mes norime, kad būtų kalbama apie penkerių metų laikotarpį. Čia Ir toliau 66. Dėl mažinimo mes siūlome 100 procentų mažinti. 67 transporto grūsčių mokestį. Siūlome 5 valandų per dieną. Toliau 102 pakeitimas maksimalus oro taršos mokestis. Mes norime Euro 6 kategorijos galime pratesti dar vieneriems metams iki 2018. Ir taip pat pateikiau du pakeitimus savo vardu. Pirmasis yra 63. Dėl, dėl mokesčių didinimo kalnuotose teritorijose ir dėl CO2 iš metalų. Tai dar 83 pakeitimas. Mes nesutarėme su taryba dėl štai ko. Turėtumėme tekste pakeitimo kalbėti, vartoti žodelį shall anglų kalboje. Turi lietuviškai. Taip pat norime, kad transporto sektorius būtų plėtojamas visapusiškai. Ačiū. Alice, two minutes, please. Ponas Danelis, dviems minutėms. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι συζητάμε για ένα θέμα. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad visi sutarėm dėl to, kad kalbam apie labai svarbų klausimą. Tiek simbolinė prasme svarbų klausimą, tiek dėl esmės svarbų klausimą. Ponusai pozicija taip pat yra labai svarbi. Norėčiau paminėti du svarbius dalykus, kurie man atrodo esminiai kalbant apie šių priemonių įgyventinimą ir jų efektyvumą. Pirmiausia, visos pajamos turėtų būti skirtos infrastruktūros gerinimui ir antra, kai dėl tvarumo ir efektyvumo tų numatytų priemonių yra būtina, kad visos valstybės narės toms priemonėms pritartų ir jas primtų. Šiandien dėja tai nėra pakankamai realistiškas siekis. Tačiau mūsų tikslas turėtų būti būtent toks. Pirmos peržiūros metu reikėtų to tikslo pasiekti. Dėkoju. Kolega Rikė, dvi minutės. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Saidą ir pasakyti, kad e, Belgijos pirmininkavimo metu buvo rengiamas tas dokumentas ir belgiškai buvo deramas ir, sakyčiau, e, tai yra sėkmingas dokumentas. kaip teisingai paminėjo kolega Grandės Paskual, tenka pripažinti skirtumus tarp centrinių valstybių ir atokesnių valstybių. Nes e, tų kaštų internalizavimas e, centrinėse valstybėse, centresnačios valstybėse yra praktiškai dabar pasiektas dalykas. Mm, perkelimas labiau transporto į kelius, sakyčiau, yra irgi dabar jau egzistuojantį gyvenimo realybę. Na, aišku, susidarę skirtumai labiau buvo praktinio, o ne ideologinio pobūdžio. Būtent dėl to jie buvo tokie ryškus. Buvo bandoma rasti tarpinę poziciją ir, sakyčiau, tai buvo daroma sėkmingai. Paskutinis dalykas. Aš norėčiau pasakyti štai, kad dabar galbūt reikėtų teikti siūlymus E, primenant, kad dauguma taryboje yra silpna, todėl reikėtų ne, per daug neaštrinti situacijos. Parlamentui užtektų visai nedaug savo e, poziciją pakeisti. Reikia taip pat pademonstruoti, kad mes, gal mums šis dokumentas labai rūpi ir dėl to reikėtų masiškai balsuoti už šį pranešimą. Mūsų komitetas turėtų, mūsų komitetas turėtų pasiremti tomis galimybėmis, kuris teikia Lisabonos sutartis. Dvi minutės. Kolegai Pirker. Dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti už tai, kad esu pakviestas dalyvauti šiame posėdėje. Mano pirmtakas dirbo prie šių pakeitimų su čia esančiais kolegomis. Manau, kad atliktas darbas yra visiškai realistiškas. Mums reikia tarybos atžvilgių priimti šį dokumentą ir rimtą balsų daugumą. Norėčiau paminėti vieną mano supratimus svarbų dalyką. Jeigu norime sumažinti oro taršą ir, ir triukšmo taršą, mes turime būtinai pasiremti tuo koziriu, kurio esmė yra automobilių parko atnaujinimas. Aš manau, tai būtų teisingas metodas. šios problemos dalinėmis priemonėmis nepavyks išspręsti. Tiesiog reikėtų siekti ne, ne, ne vienas ar du, netų numatytų lygmenų, bet trys ir keturi, kaip paminėta dokumente. Kai dėl kalnuotų regionų, čia mums reikia taisyklių palengvinimo tam, kad būtų galima sumažinti naštą šiems regionams. Pritariu tam, kas čia siūloma. Ir manyčiau, kad turime elgtis kaip patikimi partneriai. Jeigu alternatyvų neteiktume, nebūtume patikimi. Tiesiog turime aiškiai parodyti, <clears throat> kas turi būti padaryta ir kaip turi būti naudojamos gautos pajamos. Tad visiškai remiu pranešėjo poziciją. Dėkoju. Ponas Kūne. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjui ir šešėliams pranešėjams jie rado kompromisą. Ir iš tiesų galėsime veiksmingai dėrėti su taryba. Ypač mūsų svarstamas klausimas yra svarbus tranzitinėms Europos valstybėms. Vokietija yra viena iš didžiausių tokių valstybių. Ir Europoje yra taikomos įvairiausios apmokestinimo sistemos. Ir manau, kad reikėtų pradėti nuo to, kad E, turime atsižvelgti tai, kas, kas dabar yra įgyvendinama, kokia yra dabar situacija ir ją žiūrėti, kaip būtų galima patobulinti. E, riba dėl svorio turėtų būti rastas kažkur, kažkur tame tarpe, tarp 3,5 tonų ir 12 tonų. Turime pasiremti dabar egzistuojančiomis sistemomis ir jas susijęti su Galilėjo informacijos sistema. Viskas turi būti tarpusavėje susiję. Uh, tam, kad mes galėtume pasinaudoti visomis turinomis priemonėmis ir uh, užtikrinti, kad sistema veiktų visose valstybėse narėse. Ir tai yra būtina dėl to, kad e, prekybininkams ir smulkioms įmonėms kelių transportas yra ypač svarbus. Šiandien laikraštyje skaičiau, kad komisija ketina pateikti pasiūlymą e, padidinti kūro kainas net iki 60 procentų kai kuriais atvejais. Ir tai mes tada turime savo užduoti klausimą, kaip bus galima atnaujinti transporto parką, jeigu kuras taps toks brangus. Tai iš tiesų dar reikalauja tolesnių diskusijų. Ačiū, ponas Finansa. Dėkoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. kaip ponas Tegrandė sakė, Ispanijos, Airijos, Italų, Portugalų ir Graikijos delegacijos yra pateikusios e, nemažai pakeitimų, kurios yra kalbama apie mums ypač svarbius klausimus. Norėčiau visų pirma kalbėti apie grūščių mokestį, taip pat apie mokesčių padidinimą kalnuotoms ir vietovėms ir taip pat Euro 3 kategorijos galiojimo pratesimo, taip pat Euro 6 kategorijai. Tai yra mums esminiai dalykai. Ir dabar kol kas turime nemažai abejonių, bet esame e, linkę pritarti tam, kad e, vis laikytumėmės griežtos pozicijos dėl tikslinio lėšų skirimo. Mes buvome nu, pateikę vieną pakeitimą, bet jį atsiemėme, kadangi pritarėme pranešėjo nuomoniai. Ir taip pat galime Ar mes pritarėme tam, kad būtų atsiimtas šeštas pakeitimas? Tiesiog dėl to klausimo yra labai daug įvairiausių klausimų politinėse frakcijose. Taip pat socialistai buvo pateikę pakeitimą dėl paralelinių kelių taisyklių, užtikrinančių konkurencingumą. Manom, kad tas pakeitimas yra iš esmės geras, bet galėtų būti aiškiau suformuluotas. Dėkoju ir ponas Higgins, paskutinis kalbėtojas. Dvi minutės. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Būtina parengti tokią pranešimą, kaip dabar svarstome. Bet čia iš vienos pusės reikia žiūrėti į aplinkosaugą ir į ekonomiką, o iš kitos pusės reikia atsižvelgti į skirtingą situaciją vidurio Europos šalių ir, e, ir rytų Europos valstybių. Šitie klausimai yra tiek politiniai, tiek ekonominiai. Yra e, kai kurios valstybės narės labiau nutolusios nuo e, Europ, esančios Europos pakraščiuose ir jos labiau priklauso nuo transporto sistemos veiksmingumo. Ir dėl to mes turime numatyti, būti labai atidus, kai numatysime naujus mokesčius, nes numatyti naujus mokesčius tada, kai ekonomika yra ir taip pašlyjusi, tai mes negalėsime tada garantuoti veiksmingo savo eksporto sistemos, tarkime, eksportuoti tiek prekių į Afriką ir kitas šalis, kaip kad mums būtų naudinga. Antra, kalbant apie tikslinį lėšų skirimą, galima kalbėti apie įvairiausius e, ilgalaikius projektus, darnius, tvarius projektus mes čia kalbam visi apie tai, kad reikia atnaujinti kelių infrastruktūrą, kad reikia kurti naujas automobilių parkavimo vietas. Aš pritariu tam, mes turime aiškiai numatyti, ko mes siekiame. Trečia, kaip jums atrodo, ko mes pasieksime čia ekonominė prasme? Kalbame apie naujas investicijas, apie tai, kad lėšas reikia panaudoti e, kuo veiksmingiau, bet e, turime aiškiai numatyti, kokios ekonominės ir aplinkosauginės naudos sieksime. Aš čia labai daug girdėjau apie tai, kad visiems čia skauda širdį dėl įvairiausių klausimų, bet manau, kad čia kardiologams klausimas, mes turim būti racionalūs. Ir turime kalbėti aiškiai ir ekonominiais terminais. Dėkui. The... Ačiū. Komisijos vardu ponas Paskuareli. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pradėti komisijos vardu padėkojant komisijo, e, pranešimo pirmininkė autoriui bei šešėliniams pranešėjams už tai, kad pateikė realistišką poziciją dėryboms su taryba, kuri parlamente bus siekiama, buvo siekta jai pritarti per pirmąjį svarstymo etapą, tačiau jau įvyko keli trilogai svarstant šį pranešimą. Uh, Ir tary, diskusijos su taryba taip pat atskleidė, kad taryba daug erdvės manevrams neturi. Taip, aš iš tikrųjų pastebėjau, kad tai buvo pastebėta ir žinau, kad buvo padaryta nemažai nuolaidų. Komisija tikriausiai neturėtų bandyti siūlyti kažkokios taktikos e, ar, ar būti, bandyti labai taktišką, bet noriu pasakyti, kad ne, nemažai valstybių sėkmingai prisitaiko ir įgyvendina e, tai, kas siūloma. Ir parlamentas net, turėtų patvirtinti tokios pozicijos, dėl kurios sužlugtų šis susitarimas. Ir nėra laiko bandyti sureaguoti į visus pasisakymus, į visus komentarus šio pranešimo tema, bet aš apsiribosiu e, pakeitimų e, aptarimu. Pristatysiu, paminėsiu tuos, kur, kur, kurie komisijai yra primtini ir kurie komisijai, tuos, kurie komisijai nėra tokie primtini. Kalbant apie pirmąją pakeitimų grupę, tai būtų pakeitimai e, dėl. dėl dėl to, kad mūsų, kad kalbant apie tą siūlytiną pakeitimų galimybę, kad biudžeto požiūriu tai turi būti neutralus e, siūlymas, taip pat e, dėl kalnuotų, kalnuotoms teritorijoms siūlomas kitoks e, variantas, dėl galimybės didinti kai kurias rinkliavas. Ir noriu čia paminėti e, euro 0, euro 1, euro 2 kategorijas. Man atrodo, reikia dar dėrėtis ir ieškoti sprendimo dėl euro 3 kategorijos, nustatant galbūt kažkokią, kažkokį tai terminą, tai yra po kelių metų iki po eurovinėtės direktyvos įsigaliojimo. Tačiau nemanau, kad parlamentas turėtų primiktinai reikalauti, kad būtų įtraukta ir Euro 4 kategorija, nes tikrai nėra šansų, kad taryba tam pritars. Galiausiai pakeitimai kuriems komisija pritarė, tai yra kompromisiniai pakeitimai dėl e, mokėjimų galimybės e, saveikumo, dėl mokėjimus, nuotolinio mokėjimų sistemų saveikumo. Ir numatomas darbų kalendorius Tikėtina, kad darbai turėtų įprastyti 2012 ir komisija netrukus paskelbs ataskaitą, kur bus įvertinta pasiekta pažanga ir ar, ar šis tikriausiai padarys išvadą, kad laikomasi darbų kalen, numatytų darbų tvarkaraščio ir prireikus komisija galės įsiterpti, bet tie tie pakeitimai yra tikrai kompromiso dvasia parengti. Toliau pakeitimai, dėl kurių komisija abejoja. 171 pakeitimas, kur kalbama apie įmokų. E, dydžių skirtumus ir apie tai, kad e, taryba turėtų, kad komisija turėtų, turėtų parengti vademekum. E, tokia galimybė egzistuoja jau Prancūzijoje, Čekijoje, netgi Italijoje. Kai kurios valstybės dėja nėra prieėmę konkrečių sprendimų dėl, tų, dėl, dėl moduliavimo. Ir komisija kaip ir nemato galimybės pasitelkti vieną atskirą metodą. Uh, tas grūšių mokesčio moduliavimas neturėtų vykti skirtingo, nebūtų būti taikomas skirtingo maršrutui vis kitoks, bet tiesiog turėtų būti pasirinktas vienas sprendimas kiekvienos valstybės e, kelių tinklui. Ir apie tai turėtų būti kalbama bendraime pozicijos tekste. Toliau dar apie moduliavimą siūloma galimybė varijuoti iki, na, amplitudėje iki 200 procentų. Na, nežinau, kas pakeitė, patikė tą pakeitimą, bet noriu pasakyti, kad 175 procentai minimi bendroje pozicijoje. Ir čia kalbama apie į, įmanomą didžiausią mano, įmanomą apkrovimą atitinka tai, to, ką 500 pro, ko parlamentas prašė per pirmąją svarstymo etapą. Tai, taigi, nėra prasmės bandyti eiti dar toliau. toliau. Politiškai opesnis klausimas dėl to, ką turėtume, ką reikėtų daryti su e, fondais iš tų rinkliavų. Dabar yra antrasis svarstymo etapas ir man atrodo reikės bandyti susitarti šiuo klausimu. Šiuo klausimu svarbu yra siūsti žinę, nusiųsti signalą apie tai, kad viskas vyksta skaidriai tą turi padaryti valstybės narės, jos tiesiog turi nurodyti, ką jos darys su e, įplaukomis iš tų rinkliavų. Ir jos turėtų investuoti, ta, reinvestuoti tas lėšas į transporto sektorių. Ir dar pusę minutės, pirmininkė. Žalio, žaliosios knygos pagrindinė mintis, kurią paskelbs komisija. Komisija sieks tikrai ambicingų tikslų, kad būtų internalizuoti kaštai ne tik keliuose, bet ir kitų rušių transporte. Komisija, kaip ponas Kalasas yra pasakęs, nori e, įvesti privalomą internalizacijos sistemą, kad visur atsirastų mokesčių sistema kad visi vart, naudotojai mokėtų. Tačiau tai nebus įgyvendinima, jeigu nebus susitarta dėl eurovinietis. Ir todėl susitarimas dėl eurovinietinis yra ypač svarbus, kad komisija galėtų įgyvendinti savo programą, kurią yra paskelbusi ir kurią įgyvendins kelis ateinančius metus. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Pone Alkadrau, ir norėtumėte dar ką nors pridurti. Ačiū, pone pirmininkė, labai trumpai. Noriu padėkoti kolegoms už paramą. Manau, kad tas paketas, kurio pavyko pasiekti, tarėti su šešėliniais pranešėjais, sulaukė jūsų paramos. Aš galvoju, kad tas siūlymų paketas yra neblogas, kiekvienam teko padaryti šiek tiek nuolaidų, tačiau rytoj mums pavyks darybose pasiūsti labai aiškų signalą. Aš manau, kad mes e, iš tiesų pagerinsime tarybos poziciją. Na, o komisija, norėčiau pasakyti štai ką. De facto mes jau į 90 procentų atsižvelgiam į tarybos nuomonę. Taigi, pasirodėm lankstus. Tačiau dar tebe lieka mums keletas labai svarbių klausimų, tokių kaip iš ankstinis lėšų skirimas, tai yra labai svarbus mums dalykas, Tačiau čia irgi, manau, kompromiso pasieksim. Tad mes esam pasirengę to siekti. Tačiau kompromisas yra kompromisas. Reikėtų, kad jis būtų subalansuotas. Tai nereiškia, kad šimtų procentų bus atsižvelgima tik į tarybos poziciją. Aš manau, kad tą jūs taip pat supratot. Na ir paskutinis dalykas dėl poveikio aplinkai. Kai kas iš kolegų kalbėjo apie konkurencingumą, aš juos galiu suprasti, tačiau taip pat manau, kad labai svarbu suvokti, kad dizelinio kūro kainų augimas pastaraisiais šiais mėnesiais ir ateitie turės daug didesnį poveikį kaštams negu tas nedidelis kelių mokesčių išaugimas po direktyvos įgyvendinimo. Nes tas mokestis išauks keletų centų už kilometrą. Ir be to dar vienas svarbus skirtumas. Dizelinio kūro kainos yra vienodos visiems, tuo tarpu, kai direktyva leis kai kurių kaštų išvengti. Pažiūrėtas, kas įsigys naują sunkvežimį mokės mažesnį kelių mokestį negu tie, kurie rinksis transportą seno, seno, senais sunkvežimiais. Taigi, yra kai kurie dalykai, kurie yra gerokai besiskiriantis nuo anksčiau egzistavimo. Tikiu, egzistavusių tikiuosi, kad pavyks susitarti. Dėkoju. Balsuosime rytoj ryte plenarinėje sesijoje. Balsuosime birželį. Taigi, kalbėsime dabar apie integruotą jūrų politiką. Pone Kom atsako, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Palaukime truputėlį, kad kolegos, kurie nesidomi e, integruota jūrų politika, turėtų laiko išeiti iš salės. Pirmininkas, ar galėčiau pakviesti kolegos jūs palikti salę tyliai ir greitai? Mr. Kumutsakos, I suggest you... Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Pone Komutsakos, manau, kad galite jau pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs vakar minėjote, mes balsuosime dėl pirmojo reglamento, kuris bus susijęs su ES jūrų politikos, integruotos jūrų politikos tolesnio vystimo paramos programos. 50 milijonų eurų apima šį programą, tai yra nedidelė palyginų suma, tačiau šiaip ar taip šis reglamentas yra labai svarbus politinių požiūrių tos naujos politikos plėtojimui. Tai yra ta politika, kurią paremėm visi. Tad yra iš tikrųjų labai svarbu padaryti viską, kad ši politika būtų imta įgyvendinti. Na, o vėliau reikės siekti, kad 2013-2020 šis numatytas finansavimas būtų papildomas, kad būtų galima dirbti toliau. Na, buvo sulaukta 240 pakeitimų šiam pranešimui. Tai yra tie pakeitimai, kurį pateikė transporto, regionų ir biudžeto bei e, žvejybos, žvininkistės reikalų komitetų kolegos. Visą tai rodo, kad kolegoms šis klausimas tikrai rūpi. Iš pradžių siekiau penkių tikslų. Pirmiausia, pasiekti plačios paramos tiems 50 milijonų eurų gauti. Be to, buvo siekiama išsiaiškinti labai tiksliai, kam bus skiriamos lėšos, atsižvelgiant į atskirus tikslus. Trečia, norėčiau, norėjau įtvirtinti Europos parlamento labai konkretų vaidmenį gyvenančią programą. Ketvirtas mano tikslas buvo toks. Norėjau, kad Europos parlamentas būtų nuolatos informuojamas apie tai, kaip vyksta programos įgyvendimas, kaip komisijai sekasi ją įgyvendinti. Ir penkta, norėjau, kad Europos parlamentas galėtų dėrėtis esant teigiamam kontekstui, kad būtų galima atsižvelgti svarbiausius mūsų poreikius dėrybose su taryba. Dėrybos su taryba nebus lengvos. Regis kad e, iškyla tam tikrų sunkumų, kalbant apie tą 50 milijonų eurų sumą. E, kai kas siūlo remtis deleguotaisiais teisės aktais. Aš stengiausi atsižvelgti į kuo daugiau pakeitimų ir į kolegų pasiūlymus. Taigi pabandžiau jau dabar apibendrinti, formuluoti kompromisus, tačiau susidūriau su tokia viena kliūtimi, kuri yra susijusi su jūrų integruotos politikos pobūdžiu. Tai yra horizontali politika, kuri neturi pakeisti egzistuojančių sektorinių politikų. Jos tikslas yra koordinuoti visus daromus veiksmus, kad tie įvairių politikų veiksmai duotų kuo didžia, didžiausią efektą. Ir čia pirmiausia, tai sakau kolegoms, kurie pateikė pakeitimus dėl labai konkrečių sektorinių klausimų. Esu įsitikinęs, kad tas 14 kompromiso siūlymų, kuriuos parengiau, apima svarbiausiosius pakeitimus, kuriuos pateikė kolegos ir tikiuosi, kad kolegos juos parems. Noriu ypač padėkoti nuomonės pranešėjai, e, komisijos atstovams. Noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams iš kitų politinių frakcijų, kurie pasirodė besą nusiteikę bendradarbiauti, taip pat dėkoju visiems kitiems ir čia pirmiausia gal apie mūsų padėjėjus, kurie daug diskutavo, daug dirbo, kad būtų galima rasti sutarimą. Dėkoju taip pat komiteto sekretoriato darbuotojams. Norėčiau grįžti prie dviejų, trijų techninių dalykų. Pirmiausia, B kompromisas, antrasis kompromisas. Tai yra antras kompromisinis pakeitimas ir aš manau, jog jūs suprantate, kad tai yra nauja dalis, naujas paragrafas. Čia mes pabandėme atsižvelgti į visus tuos tikslus, su kuriais yra susiję siūlomi pakeitimai yra visa eilė tikslų, į kuriuos tekste atsižvelgti nepavyko. Sulaukime keturių žodinių pakeitimų, tai yra susijęs su, susijęs su 117 pakeitimu. Iš pradžių nebuvo kalbama apie procedūrą, kurios reiktų laikytis, o šio žodinio pakeitimo tikslas būtent ir yra su tuo susijęs, kad dėl 26 pakeitimo, kurį pateikė regioninės plėtros komitetas. Manau, kad čia reikėtų atskiro balsavimo, kad turinys būtų aiškesnis to pakeitimo. Dar du žodiniai pakeitimai – Vienas yra susijęs su aštuntąją konstatuojamąją dalimi. Nuoroda į jūrų teisę, į jūrų kelius atkrenta, nes nuoroda jau yra kitoje vietoje ir galiausiai siūlomas atskirasis balsavimas dėl pirmojo pakeitimo, kurį pateikė biudžeto komitetas. reviewed randame žodį angliškai šiame pakeitime, tačiau tai ta žodis nėra tinkamas, kadangi jis gali sukelti tam tikrų nesusipratimų. Gali sudaryti toks įspūdis, kad programa yra peržiūrima, o taip nėra. Tai štai tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Dar kartą dėkoju visiems prisidėjusiems prie šio darbo. Ačiū. Thank you very much, Mr. Milan. Dėkoju, ponas Melana. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjai. Mes labai glaudžiai bendradarbiavome su juo pastarasis savaitės, rengdami šį dokumentą. Iš tiesų, tema yra pakankamai sudėtinga. Rengiant dokumentą dalyvavo daug įvairių komitetų, tai mes tengiamės suderinti visus pakeitimus, visus siūlymus ir rezultatas yra toks, kaip kad dabar matome. Ir manau, kad tas kompromisinis variantas yra tikrai priimtinas. Bent jau man jis yra priimtinas, nes mes kartu su pranešėjui bendradarbiavimą jį rengiant. Noriu patvirtinti, kad šito reglamento vertė yra daug didesnė negu kad galimybė išleisti 50 milijonų eurų. Jis kalba apie pagrindinius esminius dalykus. Ir parlamentas pritarė dabar gyvenamai politikai, tik mano, kad ji turėtų būti tvari. Ir manome, kad ateityje galbūt bus galima uh, pasiekti dar daugiau, įgyveninti dabartinės programas ir numatyti naujas. Ir tokią galimybę turime, kaip galima labiau pasinaudoti. Šis reglamentas yra paremtas turimais ištekliais, bet antrajame ir trečiajame jo straipsnėje, kartu su kompromisiniais pasiūlymais, mes reiškiame parlamento pageidavimą daugiau, jeigu būtų galimybė, e, tai reikėtų su pirma įgyvendinti tas programas, kurios yra dabar įgyvendinamos, panaudoti dabar jau paskirtus 50 milijonų eurų. Ir tai yra ir daroma. Ir parlamentas tikrai nenori, kad lėšos būtų panaudotos kažkaip kitaip, bet vis tiek šis reglamentas savo svarbos nepraranda nes jis mums suteikia galimybę atnaujinti šio sektoriaus politiką, tai pilnai jam pritariu. Dėkoju ponui Komutsakos už žodinį pakeitimą. Jis yra susijęs su 117 straipsniu. Ir manau, kad rytoj socialistai ir demokratai pritars kompromisiniams variantams. Dėkui. Ačiū. Pone Maisner. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pranešėjau, dėkoju Jums už Jūsų atliktą darbą. Ir derintis dėl šio dokumento pastebėjome, kad buvo nemažai sutarimo. Iš esmės, turbūt dėl to, kad rengiant ankstesnį pranešimą, mūsų dabartinis pranešėjas buvo šešėlinis pranešėjas. Mano frakcija yra pasirengusi pritarti visiems kompromisiniams variantams, tai manau yra tikrai nebloga žinia. Ir nemanau, kad pranešime yra kokiu nors pavojingų vietų, kurias reikėtų labai taisyti. Esu įsitikinusi dėl to, kad integruota jūrų politika yra labai svarbi ir ji tampa vis svarbesnė. Ponas Komos sakos numatė labai aiškius tikslus, kuriuos, kuriems reikėtų pritarti. Buvo pritarta, susitarta dėl 50 milijonų eurų. Ir noriu paraginti, pasistengti gauti tas lėšas, nes jos tikrai būtų labai naudingos ir jas pilnai panaudoti. Ir jeigu bus bendro sprendimo prieimimo e, procedūra įgyvendinta dėl deleguotų aktų, kaip galima greičiau, tai būtų galima pasiekti tikrai gerų rezultatų. Dėl atskirų pakeitimų aš pritariu pranešėjui dėl to, kad Ten kalbama apie daug tų dalykų, apie kuriuos aš pati kalbėjau, rengdama integruotos jūrų politikos pranešimą. Iš tiesų, kalbam apie tai, kaip galima būtų dar labiau gyveninti mūsų bendrijos įvairias politikos kryptis. Ir 50 milijonų eurų gali būti naudojami statyti naujiems laivams, atnaujinti laivyną, taip pat sustiprinti jūrų sienas viduržėmio jūros regione tai yra lėšos, kurias turime naudoti tam, kad e, sukurt, įdėktume kuo daugiau naujovių, keistis daugiau informaciją ir stiprinti bendradarbiavimą. To aš manau, kad reikėtų mums siekti. Tad jeigu mes viso to ir sieksime, 50 milijonų eurų bus išleisti labai greitai, tai tikrai nėra labai didelė suma, bet iš esmės pritariu e, pranešimui. Ačiū, e, ponas Taylor. Yes, thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbu žaliųjų vardu ir norėčiau jų vardu padėkoti pranešėjai, nes uh, darybos vyko labai konstruktyviai ir todėl esame dėkingi už, pasiū... už tai, kad mūsų kai kurie pasiūlymai įtraukti į pakeitimus. Taigi bendrai mes pritarėme pranešimo krypčiai ir daugumai kompromisų, nors mes Suprantame, kad kiekvienais klausimais sutarimo nepasieksime. Tikiuosi, kad kai kurie nesunkiai pasiekėkime kompromisai bus priimtini komitetui, pavyzdžiui, kalbant apie lingvistinius lingvistinės redakcijas, todėl rytoj teiksiu tris žodinius pakeitimus kompromisams. Iš tikrųjų tai yra lingvistiniai pa pakeitimai tai nesudėtinga, ypač vertinant žodžio growth vartojimą. Jis nereiškia nei veiksmingumo, nei e, našumo, o iš tikrųjų mes turėtumėme užtikrinti, kad transporto sektorius būtų efektyvesnis, kad jis būtų atsparesnis, jeigu jis būtų atsparesnis Taigi teiksiu nedidelį pakeitimą A kompromisui, siūlydamas e, economic growth e, žodžius pakeisti žodžiais economic resilience. Toliau H kompromisas. Čia vėlgi kalbame apie augimo iniciatyvų sklaidą. Manau, kad vėlgi turime kalbėti apie atsparumą, o ne apie augimą. Iškilus kriziai transporto sektorius, jūrų transportas, jeigu tas sektorius bus atsparesnis ekonominių požiūrių, tai jis lengviau tas krizės atlaikys. L kompromisui siūlysime ten, kur kalbama apie tvarų ekonomikos augimą, kalbėti vėlgi apie atsparumą, tvarumą, ekonominį atsparumą. Ir aš tikrai tikiuosi, kad mums pavyks susitarti, kad šiems pasiūlymams bus pritarta. Ir, prie, bet prieš tai būčiau tikrai dėkingas, jeigu man kas nors paaiškintų, ką reiškia mėlynas tvarus ekonominis augimas. Aš ieškojau uh, knygose, klausiau specialistų, uh, bet manęs, man niekas neatsakė ir niekas nepaaiškino. Manęs prašo, kad rytoj už tai balsuočiau, bet aš turiu suvokti, kas tai yra, ką tai reiškia iki balsavimo. Dabar labai trumpai aptarsiu sritis, dėl kurių nesusitarėme. Pavyzdžiui, nebuvo susitarta dėl jūrų, jūrus transportui skirtos apivartinių e, taršos leidimų sistemos, taip pat dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, dėl įgyvendinimo taisyklių skirtų e, laivams vežantiems pavojingą e, aplinkai krovinį. Iš tikrųjų, tai yra vykstantis procesas ir bandysime visus šios aspektus įtraukti į mūsų darbą ateityje. E, Ir aš žinau, kad mes kalbame apie 50 milijonų eurų biudžetą ir turime labai realistiškai suvokti, ką galime nuveikti su tais pinigais. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad mums visiems tenka atsakomybė už tai, kad bū, pasiektume strateginių tikslų ne tik transporto srityje, bet ir CO2 mažinime ir aplinkosaugoje. Ir pats pranešėjas kalba apie galimybę šiame dokumente, apie galimybę nustatyti politinę kryptį. Taigi, ačiū Jums visiems uždėmesi. Ačiū. Pone Taylorai, Jums teks skaityti dar daugybę dokumentų, kur Jūs ne viską suprasite ar nieko nesuprasite, jeigu tai yra Jūsų tikslas plenarnis posėdis vienas, būtų vienas tokių standartinių pavyzdžių. E, toliau ponas Vandalinas. Pane pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pareikšti pagarbą pranešėjui, nes jis dirbo, stengiasi teikti kompromisinius siūlymus. Norėčiau, kad išvengtume tokios situacijos, kai bandoma eglutę puošti dalykais, kurie su kalėdomis neturi nieko bendro. Manau, kad 50 milijonų lėšų gauname programai, jos turi būti teisingai paskirstytos. Ir mes matome, kad eglutė dėja siekia dangų šiuo atveju, o jos puošti ne ypač yra kuo. Spritariu pranešėjui Mano frakcija galbūt ne viską parems, kas siūloma. Uh, jie susilaikys balsuodami dėl tų dalykų, kuriems nepritarė, nes mes norime, kad pranešimas vis tik būtų priimtas. Ir kad dokumentas pagaliau įsigaliotų. Aš kalbėjau su pranešėju, norėčiau padėkoti už žodinį pakeitimą 112 pakeitimui. Mums tai yra labai svarbi tema, neturėtume elgtis taip, kad papildomus pinigus gautų Europinės agentūros. Mes remiame pakeitimą, kadangi tuo būdu agentūros lieka šiuo atveju nuo šaly, nes jos turi savo specialias finansavimo eilutes. Tuo būdu liekame artimesni pranešėjo pozicijai. Na, kaip jau sakiau, susilaikysime balsuodami dėl tų dalykų, kuriems nepridarėme. Guoja frakcijos vardu kalbės kolegė Vils. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, jog situacija yra vis blogesnė. Pavyzdžiui, kai dėl atliekų Aš manau, kad yra labai svarbu, kad vykdant integruotą politiką būtų geriau saugoma jūrų aplinka. Jūrų įvairovė taip pat turi būti išsaugota, kadangi taip mes galėsime išlaikyti pajamų šaltinius kai kuriems žmonėms. Aš pasisakau už integruotą jūrų politiką. Puiku, kad kreipiamas dėmesys į tvarę plėtrą susijusią su jūromis. Integruotos jūrų politikos dėka galima atsižvelgti į keletą, į kai kuriuos e, svarbus dalykus. 40-asis pakeitimas, pavyzdžiui, yra labai svarbus, tačiau čia reikėtų paminėti dar konkretesnių priemonių Kai dėl perteklinės priegaudos, aš manau, kad kai kuriuose regionuose kontrolė turėtų būti efektyvesnė, turėtų būti duodamas atkirtis nelegaliai žvejybai. Ir visą tai gyvendinti pavyks tik tada, jeigu turėsime išsikėlė svarbiausią tikslą, o būtent saugoti jūrų aplinką. Tam priemonių turime nedaug, tad tuo, kad turime, reikia pasinaudoti optimaliausiai. Žalių atstovai jau kalbėjo apie naftos platformas, kurios kelia didžiulę riziką. Mes žinome, kas nutiko Meksikos įlankoje. Jūrų aplinka buvo ypatingai pažeista. Žinome, kas nutiksta, kai tos platformos pagenda ar, ar ar sugriūva, pavojus sukeliamas dešimtmečiams į priekį. Manau, kad į visus tuos dalykus taip pat privalu atsižvelgti, kai kalbam apie jūrų priežiūrą. Taip pat e, turi būti nuolat keičiamas informacija dėl jūrų išteklių ir stengiamasi užtikrinti saugumą. Jeigu bus griežtesni standartai, tai tuomet bus mažiau ekologinių katastrofų bus mažiau nelaimingų atsitikimų. Gerų darbo sąlygų sudarimas yra irgi svarbiausias dalykas, nes tai padeda apsaugoti darbuotojus ir taip pat padeda išvengti e, nelaimio. 80, 82, 56 yra mano pateikti pakeitimai. Manau, kad būsimosioms kartoms mes turime palikti švarę aplinką tai nereiškia, kad reikia nekreipti dėmesio į žvėjų reikalus, tikrai ne. Tiesiog reikia ir toliau saugoti žvejybos išteklius, nes priešingo atveju nebeliks nei žuvų, nei žvėjų. Tikiuosi, kad mano pakeitimai jums pasirodys priimtini. Dėkoju. Ačiū, ponas Roš. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat ir pranešėjui noriu padėkoti. Nepamirškime, kad mes norime, už, norėjome už, prisimti atsakomybę už šitą pranešimą ir dabar esame už jį ir atsakingi. Visi prisidedame prie jo rengimo ir e, dokumentas buvo parengtas puikiai koordinuojant komitetų ir frakcijų darbą. Ir matome tokį pare, tokią nuomonę, tokį pranešimą, kuris galėtų būti pavyzdinis. Žinau, kad yra pateikta nemažai pakeitimų, bet reikia kaip galima labiau juos išfiltruoti, taip galim pasakyti, ir atsižvelgti į tai, kas mums yra svarbiausia. Mes iš tiesų turime įgyvendinti tarptautinę jūrų politiką. Ji turėtų būti nuolatos įgyvendinama, aktuali, e, specializuota politikos kryptis. Ir mes, kaip transporto komitetas, manau, kad teisingai vertiname šią politiką ir patį pranešimą. Lėšos, kurios bus numatytos, e, tikėkime, bus numatomos ir toliau, tai mums tiesiog reikia numatyti, kaip jas kuo geriau panaudoti. Kita. E, nemanau, kad yra viena vienas vaistas nuo visų lygų visiems regionams. Mums reikia įvertinti kiekvieną regioną atskirai ir numatyti tai, kas kiekvienam iš jų yra specifiška ir svarbiausia. Aš pateikiau 52 pakeitimą, jis yra susijęs konkrečiai su viduržėmio jūros regionu. Tai pavyzdys, kad reikia spręsti problemas susijusias su kiekvienu regionu, bet jas tai daryti tarptautiniu e, mastu. Ir dėl to aš siūlau, kad kai kuriems pakeitimams reikėtų nepritarti arba juos būtų galima apskritai atsiimti. Kalbant apie mėlyną e, politiką, vanduo yra mėlynas, o jeigu jis jau pasidaro žalias, tai reiškia, kad kažkas yra nebegerai, aplinka nebesveika, tai kolegai gal padės suprasti, kodėl mes vartojam tą žodį mėlynas. Galiausiai rytoj aš tikiuosi, kad gausime daugumą balsų pritarančių šiam pranešimui. Ačiū. Aš, jūs sakote atstovui žalių, fra, žaliųjų frakcijos, kad žalės vanduo yra kažkas blogai, atsargiai su tokiais. Ponas Vandenelis. E, Evro. Ačiū. Manau, kad šiame Da, šiame pranešime mes svarstame, kam paduoti 50 milijonų eurų, tai yra tikrai nedideli pinigai. Mes kalbame apie politikos sritį, kurie apima įvairias, įvairius sektorius. Bet kaip ten bebūtų, tai priemonė mums dalyvauti, priimant sprendimą dėl šios politikos srities. Noriu pasakyti, kad didelė dauguma Kalbant apie kompromisinius pakeitimus, ten kalbama apie e, pakrančių regionus ir salas. E, taigi, tai atitinka Lisabono sutarties, numat, nus, nu, Lisabono sutartyje numatytas nuostatas, tai taip pat tai leidžia ypač e, akcentuoti ir prioritizuoti salų gerovę ir jos ki, kilimą. Ki taip pat su, suderinti įvairių sektorių politiką, kad ji nebūtų prieštaringa. Pakeitimas dėl, apie, dėl taršos leidimų prekybos laivų. Man atrodo, kad tas pakeitimas neturėtų būti čia, neturėtų būti teikiamas šiam pranešimui, ne tik dėl to, kad uh, tarptautinė jūrų komisija dom, uh, analizuoja galimybės, kaip sumažinti jūrų prekybinio laivyno daromą taršą, bet taip pat ir dėl to, kad tai netu, kad ši, šis pakeitimas neturėtų būti šiame pranešime. Um, ne Foster. Ačiū man buvo sunkus kai ką suvokti skaitant šį pranešimą, nes jis yra tikrai labai sudėtingas. Noriu pritarti kolegai kai, iš, dėl pastabų išsakytų apie kalbą, apie terminologiją. Iš tikrųjų, nors esu anglakalbė, man kartais sunku suvokti, apie ką čia kalbama. Uh, Bet nebebūtų dabar apie turinį, nes tikrai pranešiai daug dirbo bandydami parengti šį dokumentą. Sako, kai kas sako, tik tai 50 milijonų eurų. Bet 50 milijonų eurų yra 50 milijonų eurų mokėtojų, mokesčių mokėtojų pinigų. Ir paskutinėme komiteto posėdėje prašiau komisijos, kad pateiktų informacijos apie tai, kaip reikėtų išleisti tas lėšas. Kai kas atrodo sakė, kad tai nėra naujos lėšos, kad tos lėšos turėtų būti paimtos iš valstybių narių biudžetų. Valstybės neturi, praktiškai nebeturi lėšų biudžetuose. Taigi, tikrai reiktų reikalauti, pareikalauti informacijos, ką ruošiamasi daryti su 50 milijonų eurų ir iš kur tos lėšos yra, iš kokių šaltinių. Ta pat žodis integrate kartais e, naudojamas netinkamai. Aš esu iš didelės salos, Junktinės karalystės. Ir manau, kad koordinavimas bet kokiu atveju vyksta ir viskas gali būti sėkmingai integruota. Dar norėčiau kai ką pasakyti apie tai, apie trečiasias valstybės. Uh, E, jūrų politika susijusi ne tik su pakrantės valstybių politika, pakrantę turinčių valstybių politika. Čia tai apima ir trečiasis valstybės turime vengti pažeidinėti tarptautinius susitarimus, tvirtindami šią politiką. Galiausiai, pirmininkė, mano delegacijos nuomonė yra štai kokia. Mes nepalaikome žodžių cross-border arba maritime spatial planning vartojimo. Uh, Nemanome, kad tai yra žingsnis prieki, nes mes pasisakome už subsidiarumo principo įgyvendinimą. Gal kitos valstybės laikosi kitokios nuomonės, bet Junktinės karalystės nuomonė mums tai nėra tinkamiausias sprendimas. Galiausiai, kai, apie tai, kas buvo aptarta, kai galvame apie gerą bendradarbiavimą, turime, kalbame apie aplinką ir taip pat apie probleminės rytis, tarša, išteklių išeikvojimas, taip pat e, šiukšlių laidojimas vandenyne. Tai nėra priimtina ir manau, kad daugybė valstybių narių turi pasistengti ir prisiminti, kokia atsakomybė joms tenka regionų ar vietos ar nacionalinių mastų ir kokiu veiksmu jos turėtų imtis šiuo požiūriu. Galiausiai Manau, kad šiame pranešime yra daugybė teigiamų dalykų ir iš tikrųjų reikėtų priekin, bet manau, kad turime teisę išgirsti iš komisijos apie tai klausimą, ką jį planuoja daryti su tais pinigais. Taip pat neturime pamiršti štai ko. Tai susi, šis pranešimas susijęs su subsidiarumo klausimais. Ir turime pasirūpinti, kad būtume konstruktyvus ir kad tas pranešimas būtų skaidrus. Uh, Ir dar kartą ačiū pranešėjui. Kolega Kramer. Na, aš vėl paprašau žodžio, kadangi ponia Foster grįžo prie tos 50 milijonų sumos, sakydama, kad tai yra mokesčių mokėtų pinigai. Na taip, suprantama, tačiau 50 milijonų, kai kalbama apie jūrų transporto pagerinimą, ir apie aplinkosaugą yra labai menkų tiesumo. Oro transportui, kuris nemoka PVM mokesčio, kuris yra atleistas nuo kai kurių kitų mokesčių, kuris teršia 3-4 kartus daugiau nei jūrų transportas. 30 milijardų skiriama kasmet. Na, o kai kalbame apie jūrų aplinkos pagerinimą, tai regis nenoriai skiriama 50 milijonų, kai oro transportui 30 milijardų per metus. Na taip, visur yra mokesčių mokėtojų pinigai, tačiau lygybė vis tiek turėtų būti, nes ir mokesčių pinigai, mokesčių mokėtojų pinigai yra ir ten, ir ten. Dėkoju. Pone Penings, Europos komisijos vardu. Meisner, did you want to come in now? Pone Maisner, jūs dar norėtumėte pakomentuoti, reikis, taip? Na taip, pabandysiu labai trumpai paaiškinti savo kolegai, kas yra tvarus augimas, mėlynasis tvarus augimas. Turime turėti omeny tai, kad 70 procentų mūsų planetos dengia vanduo. Žinome, ką esame padarę eksploatuodami jūrų resursus ir žemės resursus. Tai nereikėtų pakartoti tų klaidų su jūrų resursais, kurias padarėme eksploatuodami žemės išteklius. Na, tiesiog norime tvariai tuos resursus naudoti, dėl to ir kalbame apie mėlynąją tvarę plėtrą. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar žvelgiu Europos komisijos atstovus. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Noriu priminti, kodėl komisija apskritai pasiūlė šį reglamento projektą. Visų pirma, mes siekiame tęsti tarptautinės jūrų politikos veiksmus ir dėkojom Jums už Jūsų pritarimą ir pagalbą per pastaruosius trejus metus gyvenant įvairiausius projektus. Ir mes tiesiog norėjome užtikrinti, kad tie visi projektai būtų sėkmingai įgyvendinami ir baigti. Kokie tie veiksmai buvo? jūs gavote metinės ataskaitas dėl to, kaip jie buvo įgyvendinami. Paskutinė ataskaita buvo pateikta 2010 m. gegužės mėnesį ir kita gegužės mėnesį bus pateikta dar viena ataskaita, sižvelgianti dabartinį biudžeto panaudojimą. Tai yra iš esmės trys veiksmai, jie visi yra skirti tiem klausimam, kurie gali garantuoti augimą vis įvairiose ekonomikos sektoriuose. Kalbame apie tarptautinių jūros politikos iniciatyvų kūrimą, taip pat geresnį jūrų erdvės valdymą, atsižvelgiant į įvairiausius interesus. Čia, žinoma, subsidarumo principas yra esminis, nes mes tikrai nenorime timti galių iš valstybių narių, mes tiesiog norime jiems padėti planuojant. Kitas veiksmas yra jūros panaudojimas žinioms gauti ir tos naujos gaunamos žinios turi būti visiems prieinamos, kad būtų galima tobulinti įvairiausias technologijas ir dėkti naujas inovacijas. Ir taip pat jūros stebėsenos sistemos tobulinimas, vairios stebėsnos sistemos turi būti susijusios tam, kad kuo daugiau informacijos gautume išleisdami kuo mažiau lėšų. Taigi jūros, jūrų politika yra skirta užpildyti spragoms tarp, sektor, tarp kitų sektorių politikų. Todėl mes dėkojam už jūsų patiktus e, pakeitimus ir taip pat už pranešėjo darbą rengiant pranešimą. Ir buvo stengiamas jau išvengti dvigubo finansavimo Mes nenorime finansuoti sektorinių veiksmų, kadangi jie yra finansuojami iš sektoriaus politikos lėšų. Mes tiesiog norėjome įgyvendinti tas energijas tam, kad būtų visiems aišku, kuo jau dabar galime naudotis. E, todėl mes nelabai norėtume, kad būtų dar didinama, didinamas tikslų skaičius ir numatomi nauji veiksmai šioje politikos e, srityje. Reikėtų tiesiog geriau įgyvendinti dabartinius tikslus, nes mums liko 3 metai ir 50 milijonų eurų, jeigu bus patvirtintas tas pageidavimas. Taigi visų pirma, mūsų tikslas yra toliau įgyvendinti numatytus tikslus ir jums teikti ataskaitas. Mes labai norime, kad jūs gautumėte ataskaitas informaciją apie tai, kaip tie tikslai yra įgyvendinami. Ir mes E, tokiu būdu galime e, paveikti įvairius politikos sektorius ir todėl turime žinoti tiksliai, kaip sekasi siekti tikslų kiekviename iš jų. Dėkoju. Dėkoju, panas Kumutsakos, ar norite dar ką nors pridėti? Labai trumpai pirmininkai. Dar kartą pakartosiu, ką reiškia tarptautinė jūrų politika. Čia tikrai svarbiausia yra nekeisti esamos politikos kryptis, ar jas kažkaip modifikuoti, Čia mes tiesiog stengiame tiesti tiltus ir kurti sinergijas tarp dabartinių politikos ryčių, dabar egzistuojančių. Ir todėl aš negaliu pritarti visiems pakeitimams, kuriuos patikė panas Taylor ir žalieji. O kalbant apie tai, kad reikėtų žodį growth keisti žodžiu resilience, augimą atsparumu, man ne visai aišku, kodėl to yra prašoma ir kas yra tas atsparumas. Aš jau net žiūrėjau žodinę, ką tai reiškia. Ir žodinė buvo pasakyta, kad atsparumas tai yra sugebėjimas greitai atsigauti po įvairiausių krizių. E, arba e, tai gebėjimas e, grįžti prie savo turėtos pirminės pozicijos po to, kai tave kas nors užlugdo. Taip sakant, tai yra lankstumo e, trūkumas. Tai dėl to man neaišku, kodėl ponas Taylor siūlo šitą žodį dabar įtraukti formuluotę. Dėl žargono vartojimo, kaip ponė Foster sakė, man pačiam kyla dažnai problemų ir tas žargonas yra, dažnai yra sunkiai suprantamas. Bet tikiuosi, kad mes sugebėsime bent jau e, pasiekti tokio rezultato, kuris būtų daugumai priimtinas ir diskusija dėl integravimo. Bijau, kad čia ta mūsų diskusija yra daugiau filosofinė, kalbant. Jeigu būtų pritarta pakeitimui dėl integravimo, tai manau, kad reikėtų keisti apskritai viso dokumento pavadinimą. Tai aš nesu linkęs pritarti šitam pakeitimui. Bet uh, dėkoju visiems už, už komentarus ir pranešėjų už parengtą darbą. Uh, not... Pone Taylorai, jūs norite pasisakyti, bet ne dėl vaivorykštės apibrėžimo. Ne, pirmininkė. Noriu pasinaudoti galimybę padėkoti pranešėjui ir iš tikrųjų yra esminis skirtumas tarp augimo ir sugebėjimo atsigauti po patirto uh, smūgio. Aišku, mes balsuosime dėl to, tačiau aš pamiršau kai ką pasakyti. Bendradarbiavimo dvasia nu, norime pasakyti, kad atsijimame 68-76 pakeitimus. Ir galbūt galėtumėte taip pat pademonstruoti lankstumo ponė Komutsakos balsuojant rytoj. Būtume tikrai už tai dėkingi. Well, Balsuosime rytoj o plenarnėme posėdėje birželio mėnesį. Pone Taylorai, kai, ko ne, kai ką pamiršote, tai būna, kai bandai viską perskaityti. Toliau. Turizmas Europoje. Žodis ponui Fidanzai, prašau. Presidente, inizio ringraziando. Ačiū, pirmininkė. Noriu pradėti dėkodamas kolegoms už daugybę pakeitimų, kuriuos patikė 262 iš viso. Bet noriu pasakyti, kad daugelis iš jų atitinka pranešimo dvasę ir netgi jį patobulina. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už labai konstruktyvų požiūrį, pademonstruotą mm, viso darbo metu. Kalbu apie pakeitimus ir jų teikimą. Jie su, man, su manimi tarėsi įvairiausiais klausimais. Taip pat noriu pasakyti štai, ką prieš kelias savaitės įvykusiame pasikeitime nuomonėmis daugybė kolegų išreiškė abejonių dėl subsidiarumo principo laikymosi. Tolesnė teksto peržiūra ir redagavimas e, leidžia man daryti išvadą, kad jis atitinka 195 sutarties straipsnį, kur kalbama apie institucijų atsakomybę, plėtojant naują Europos turizmo politiką. Taigi manau, kad tai atitinka uh, šią nuostatą ir mes privalome laikyti subsidiarumo principo. Neaptarnėsiu visų 262 pakeitimų, bet sugrupuosiu jas į keletą kategorijų. Kai kurie pakeitimai siūlo e, e, įrašyti naują tekstą arba sukurti naujas pastraipas. Galiu pritarti daugumai jų. Uh, arba to pavydalu, kuriuo jie pateikti, arba kompromisinių kompro, pakeitimų pavydalu, kur, bus, kur tie pakeitimai bus įtraukti. Yra pakeitimų, kur kalbama apie e, riboto judumo žmonėms pasinaudoti įvairiomis paslaugomis. Apie tai komisija nuolatos kalba, apie tai kalbama 2020 strategijoje. Ir tiesiog reikia kalbėti apie tai, kaip įgyvendinti šias nuostatas ir taip pat reikia paskelbti atitinkamas, atitinkamus terminus turizmo strategijos įgyvendinimo. Ir komisija teiks tuos pasiūlymus. Yra, daugybė, yra numatyta daugybė projektų, iniciatyvų. Ir buvo daug bandymų numatyti tų įvairių strategijų gyvendinimo tvarkarašius. Taip pat yra pakeitimų uh, kuriuose kartojama kai kas. Aš bandysiu susisiekti su visais pakeitimo autoriais ir, ir rasti sprendimą. Tai yra sustatyti dėl kompromisinių pakeitimų arba pabandyti ieškoti geriausio, geriausiai tinkančio pakeitimo, kad e, kiti pakeitimai būtų atsiimti. Pavyzdžiui, ponė, ponė Foster, savo tekste aš susidūriau su vertimo problemomis. Anglų kalba, taigi su sekretariato pagalba, manau, mes pa, pabandysime išspręsti šias problemas. Ir su kolegomis peržiūrėsime tuos vertimus. Ir jeigu bus problemų, kurių negalima išspręsti kitaip, uh, tai teks teikti tuos pakeitimus, jiems pritarti. Noriu ypač atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos galimus kompromisinius pakeitimus. Turistinės vizos. Visi esame akcentavę, kad iškyla biurokratinių kliūčių suteikiant turistinės vizas, ypač piliečiams iš besivystančių šalių, tai gali pakengti mūsų turizmo sektoriaus konkurencingumui. Aš tam pakeitimui iš principo pritariu, bet ta mintis jau yra pranešime. Kiti kolegos pateikė pasiūlymus, kaip konkrečiau spręsti šią problemą, taigi manau, kad atėjančiamis savaitėmis pavyks parengti kompromisą šią temą. Taip pat kalbant apie svarbius tarptautinius įvykius, renginius. Yra daug pakeitimų šią temą, nebejoju, kad pavyks susitarti dėl kompromiso ir šią temą. Toliau 16 pastraipa. Turiu klausimą. norime, visi norime išvengti mm, etikečių plitimo. Yra etik, egzistuoja etiketės žyminčios kokybę, kitos tvarumą, jos svarbios turizmo sektoriuje. Tačiau, kalbant apie komisijos paskartą komunikatą bei įgyvendinimo planus, kuriuose kalbama apie konkrečią tvarumo etiketę, bandžiau pranešime kalbėti apie tai, kad ilgalaikis tvarumas tampa kokybės kriterijumi. Nes tik norime vengti to etikečių plitimo, nes tai tik na, neša daugiau sumaišties ir, ir turizmo sektoriaus verslui ir turistams. Taigi, kaip jau sakiau, e, reikia vengti etikėčių plitimo, nes kartais jie sunku suprasti. Taigi, lauksime pasiūlymų iš komisijos. 18 pastraipoje, kalbant apie ją, noriu padėkoti už 111 pakeitimą, kurį pateikėte jūs, pirmininkė. Jūs kalbate apie saugumą ir viešbučius. Manau, kad jūs pateikėte puikiai suredaguotą tekstą ir jis tikrai taip bus patobulintas pir, pir, pradinis tos pastraipos tekstas. Noriu padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo rengiant, svarstant pranešimą. Per pirmąjį praneš, teksto svarstymą aš kalbėjau, kad noriu sutelkti dėmesį į ir transporto sektorių. Ir dabar pateikta pakeitimų, kur kalbama apie tai, kur kalbama apie jungti su nepalankaus ekonominio vystimo zonomis. Kita tema, kurią norėčiau šiandien aptarti. Socialiai tvarus turizmas visiems, ypač čia noriu paminėti Kalipso, Kalipsės programą. Ir nors daugelis kolegų pritarė, kad tai reikia plėtoti, noriu pasakyti, kad ta programa buvo sėkmingai gyventinama keletą metų. Ir buvo pasiūlyta išplėtoti šį eksperimentą ir apimti trečiasias valstybės, ne tik 27 valstybės narės. Aš atsargiai vertinu tokią perspektyvą. 2011-aisiais biudžete Kalipso programai buvo numatyta tik pusantro milijono. Ji nustoja galioti 2012 ir tų lėšų didžioji dalis buvo skirta priemonių ieškojimui, kaip pratesti Kalipso programos gyvavimą, nes iš esmės jos gyvendinimą finansuoja valstybės narės. Dabar yra suvaržymų biudžete, neaišku, kur link Kalipso programa pasuks ateityje, taigi siūlau įtraukti ir trečiasias valstybės. Siūlymas įtraukti trečiasias valstybės būtų pernelik e, platus. Toliau, žyma Europa. Prekės ženklas Europa. Manau, kad reiktų vengti bet kokio nesusipratimo, bet kokių nesusipratimų. Ta, tas prekės ženklas bus taikomas, bus naudojamas žymėti vietas Europoje ir bus naudojamas trečiosiuose valstybėse. Mes nekalbame apie kažkokių konkrečių vietų išrinkimą Europoje, kalbame apie va, Europos turistinių vietų reklamą trečiosiose valstybėse. Ir galiausiai klausimas, kurį noriu išduoti kolegoms. Dėl pakeitimų, daugybės pakeitimų, kur kalbama apie turistų teisės. Kai kurie nariai ragina patvirtinti specialias taisyklės, kur, kurios apimtų turistų teisės. Aš būčiau atsargus dėl tokio, aš atsargiai vertinu tokį siūlymą. Mes galime svarstyti tai komitete, mes sutarėme, kad norime, jog egzistuotų keleivių teisės, tuo klausimu visi sutarėme. Tačiau užtrunka laiko, kol jo, tokie, tokios nuostatos parengiamos. Jei šiame pranešime mes prašome, siūlome kažko naujo šiame kontekste, tai aš sakyčiau, kad dar per anksti tai daryti. Žinoma, egzistuoja turisto ir viešbučio susitarimas, yra tam tikros jį reglamentuojančios taisyklės. Aš jau kalbant apie atskiras turistų teisės ir, ir atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja įvairiausių rūšių turizmas, čia, mano galva, yra per daug rizikos ir būtų sunku tą pasiūlymą įgyvendinti. Bet aš esu pasirengęs išklausyti jūsų minčių. Ačiū. Done, Uh, Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad 7-8 kalbėtojų yra užsirašę pasisakyti. Pirmiausia, kalbės panas Arnaivis. Ačiū, ponė pirminkė, labai trumpai. Kolega Fidansa aptarė visus svarbiausius klausimus, kurie mums rūpėjo šiame pranešime. Ačiū jam už tai. Jis atliko tikrai reikšmingą darbą, didelį darbą ir puikios kokybės. Su juo buvo lengva bendradarbiauti. Aš esu Aldė šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu. Bendradarbiavimas vyko tikrai sklandžiai ir tai atsispindi pakeitimuose, kuriuos pateikėme. Dokumentas yra gerai parengtas, labai išsamus. Svarbiausių pakeitimų tikslas yra papildyti pranešimą, tačiau pranešimo linija jais nėra keičiama. Noriu pabrėžti, kad dauguma mūsų bendrų pakeitimų yra susiję su būtinybė paremti veiksmus skatinančius turizmą artimiausių biudžeto programavimo laikotarpių. Taip pat yra kreipiamas dėmesys į būtinybę plėtoti naujo tipo turizmą. Pagerinti egzistuojančias turizmo formas. Taip pat būtinybė pagerinti bendradarbiavimą šio klausimo tarp valstybių narių. Visą tai atsispindi pakeitimuose, pranešėjas apie tai jau minėjo, o aš norėčiau taip pat paminėti paprastinimo būtinybę, kadangi turi būti paprastinama vizų išdavimo procedūra piliečiams iš naujai iškylančių valstybių, iš taip vadinamųjų BRIC šalių - Brazilija, Rusija, Indija, Kinija. 21 veiksmas yra numatytas, kuris yra tikrai naudingas, turėsintis pasitarnauti turizmui. Tikiuosi, kad šitas darbas bus atliktas sėkmingai. Bet kuriuo atveju Norėčiau pabrėžti, kad pranešimas yra tikrai įdomus, prie to prisidėjo daugelis kolegų. Ačiū, kolega, už jas. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau aš savo ruoštų taip pat pasveikinti pranešėją už kompetentingai atliektą darbą ir už puikų bendradarbiavimą. Jis pirmosios darbų fazės metu rėmėsi tinkama metodologija. Tai reiškia, kad, pakeitim, kad pranešimas yra vienas iš tų, kurie tikrai pritraukia mūsų visų dėmesį. Buvo remiamasi e, Lisabono sutartimi ir todėl, ką mes matome, kad čia yra naujų elementų. Kaip sakė kolega Danielis, kuriam taip pat noriu padėkoti, e, Mes matome, kad su šešėliniais pranešėjais buvo tariamas, įsėkmingai betradarbiaujama ir sutariama. Taigi mes visi esame įsitikinę, kad Europos ateitis yra ekonomikos pozityvus vystimasis turizmo dėka. manau, kad jeigu realybę paverstume tai, kas yra pasakyta šiame dokumente, tai tuo met į Europos socialinę ir ekonominę sistemą galėtume įtraukti ir šį papildomą elementą, kurį prieš kurį laiką, prieš kokį šimtą metų buvom pamiršę. Nes didesnį dėmesį skyrėme plėtrai kitose žemynuose. Aš manau, kad turizmas turėtų būti vertinamas ne tik taip, kaip jis vertinamas šiandien. Reikėtų žvelgti į kitas. Uh, e, šių dalykų realizavimo fazes. Manau, kad yra daug dalykų paminėtų šiame pranešime, daug dalykų paminėta pakeitimuose. Manau, kad mes parengsime tinkamą strategiją, į kurią bus atsižvelgta visuose Europos lygmenyse. Norėčiau pasakyti, kad žvelgdamas į originalų tekstą, ma mačiau, kad yra dalykų, kuriuos galima pagerinti. Pavyzdžiui, yra sakoma, kad turizmui turi būti būdingos savybės tokios sistemos, kuris skatina kitų sektorių veiklą. Tai štai, apie tai tekste yra kalbama. Tai nauji sektoriai e, tampa gyvybingesni dėl to, kad plėtojasi turizmas. Tai yra labai svarbu. Manau, kad komitete vertinimas buvo vertinamas teigiamai. 2012 metais turėti integruotą turizmo strategiją yra tikrai sveikintinas siūlymas. Mes kalbėjome apie integruotą jūrų politiką. Ir aš manau, kad šioje srityje irgi turėtume panašaus požiūrio laikytis, kad būtų galima įveikti turizmo sezoniškumą daugelį mūsų šalių. Dar vienas svarbus dalykas - reikėtų, kad atsirastų tokios politikos, kurios padėtų geriau integruoti tas zonas, kurios yra labiau turistinės ir kitos, kurios turistinių požiūrių nėra tokios patrauklios, kurios yra skurdesnės. Aš kalbėsiu dar apie tai ateitie, kai nagrinėsime pakeitimus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dank u, uh, voorzitter. Um, ik... Dėkuoju, pirmininkė, pane Brepals. Manau, kad nemažai pakeitimų pateiktų pono finansos pranešimui parodo, kad ši tema iš tiesų yra labai įdomi Europos parlamentui. Ir manau, kad mes čia susidurėme su iššūkiais, kadangi remiantis šiais pakeitimais turime parengti nuseklų pranešimą. Turime įvardinti, kokie yra prioritetai Europos turizmo srityje. Tai yra aiškiai nurodyta sutarties 195 straipsnėje. Ir mano frakcijos vardu, žalių frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes esame visiškai pasirengę dirbti su pranešėju ir siekti kompromisu. Jis jau išsakė savo pageidavimą bendradarbiauti ir su mumis. Aš norėčiau vis tik tai susitarti ties tais klausimais, kurie yra esminiai mums. Ir apie tai yra kalbama daugelį pakeitimų pateiktų kitų kolegų iš kitų frakcijų. Pavyzdžiui, e, tvarumas. Prieš keletą savaičių čia parlamente, parlamente aš buvau surengusi seminarą turizmo klausimais. Iš flamų pusės bandžiau pateikti mūsų turimą gerą patirtį, buvo pateikta keletas pranešimų, prezentacijų ir buvo iš jų labai aišku, kad integruotas E, požiūris į kokybę ir tvarumą turizme yra labai svarbus, siekiant tos tokios e, situacijos, kai laimi visi. Ir girdėjau labai daug teigiamų atsiliepimų iš kitų šalių atstovų dėl įvairiausių numatytų projektų, kurie būtent ir yra skirti stiprinti tvarumui ir kokybei. Ir manau, kad tai ir yra ateities turizmo politikos pagrindiniai ramščiai tam, kad jie ES atneštų papildomą pridėtinę vertę. Turime atsižvelgti į kokybę visų pirma. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 150, 158 ir kitus pakeitimus, kur yra kalbama apie tvarumą. Taip pat noriu prašyti geresnio koordinavimo tarp skirtingų komisijos generalinių direktoratų. 195 sutarties straipsnis labai aiškiai išsako, kad to reikia ir aš to ir siekiau pateikdama savo pakeitimus. Panas Fidansa taip pat minėjo, kad šis pranešimas siekia konstruktyvaus sprendimo etikečių klausimui. Ir iš daugelio pakeitimų atrodo, kad reikia būti realistiškiams. Ir galiausiai praėjusiu diskusijų metu jau sakiau, kad mes čia kūrėme teisų ir pareigų hartiją turistams. Ir kolegos labai teigiamai sureagavo į tokį mano pastebėjimą komisiją taip pat ir aš tai ir miniu 75-ame pakeitime. Turistų teisės ir keleivių teisės yra minimos ir kitose pakeitimuose, tad aš tikiuosi, kad mes pasieksime teigiamų pakeitimų dokumentui. Yeah, thank you, Chair. Ačiū, ponė Foster. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjui, ponui Fidansai. Labai daug pakeitimų yra pateikta. Ir bandau prisiminti praėjusias mūsų diskusijas. Tai mums reikėtų tą pranešimą labiau sutelkti į kai kurias esminės sritis. Žinoma, kolegos to ir siekia visais tais pateik, pakeitimais. Laiko nelabai daug turime, tai aš pasistengsiu kalbėti neilgai. Manau, kad visi suprantame, kokia svarbi, e, koks svarbus turizmo sektorius yra daugeliu valstybių narių. Ir jisai iš tiesų yra labai sudėtingas, nes apima labai daug sričių, tiek viešbučius, tiek e, transportą, tiek mokesčius. Todėl yra labai svarbu, kad mes būtume atidus, ieškodami e, kelio pirmin. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra skirtingos situacijos Škotijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje. Ir nemanau, kad ten tų, mūsų gyventojams atrodo, kad ES turėtų vis tik nuspręsti, kaip turizmo sektorius turėtų veikti kiekvienoje šalyje. Aš um, nenoriu pasakyti, kad nereikia bendradarbiauti, to reikia, bet turime būti atsargus. Uh, Iš esmės aš sveikinu iš to dokumento pagrindinį kryptį ir mm, džiaugiuosi, kad yra pateikta nemažai pakeitimų, bet turime būti atsargus. Vėlgi, kai kurie pakeitimai yra labiau susijęs su atskiromis valstybėmis narėmis, bet manau, kad pranešėjas padės mums šitos klausimus išspręsti. Taip pat mes turime atsižvelgti į smulkų ir vidutinį verslą. Jie ir taip jau šiame sektorėje jaučiasi labai e, kontroliuojami. Ir nereikėtų mums čia uh, jų dar labiau varžyti, mes tengiamės juk skatinti smulkų ir vidutinį verslą. Uh, būti dar aktyvesniu ir dar labiau prisidėti prie ekonomikos augimo. Todėl manau, kad komisija turėtų susitelkti į tokių planų kūrimą, kurie padėtų mažinti įvairia, įvairiaus tipo naštą šiam sektoriui ir skatinti jo augimą. Taip pat reikėtų numatyti e, laiko terminus, nes yra numatyta 21 ir 22 veiksmai, kurie turi būti gyvendinami. Tad būtų gerai, aiškiau matyti, kaip mes įsivaizduojame tų veiksmų įgyvendinimą e, žingsnis po žingsnio. Dėl etikečių valstybėse narėse yra e, vykdomas žymėjimas. Galbūt būtų gera mintis įdėkti dar naują žymėjimą, naujas etiketes, bet reikia pagalvoti, kaip tai reikėtų įgyvendinti. Nes reikėtų be abejo pasirenkti tokiai naujoviai. Ir reikėtų, kad viskas būtų kuo aiškiau vartotojų, nes tikrai nenorėtume, kad vartotojas nebesuprastų, kas yra kas. Šiame sek sektoriuje reikia taip pat e, kokybės vertinimo, abipusio vienodo supratimo. Mūsų jaunimas labai daug dabar keliauja ir mato, kokia kokybė yra visur, tad ją reikėtų visur vienodai suprasti. E, kalbėjome apie vizas Tai nėra grinai turizmo sektoriaus misija užtikrinti sklandų vizų sistemos veikimą. Ir kiekviena valstybė narė stengiasi šitą sistemą gyveninti kaip galima veiksmingiau. Ir reikėtų tai palikti nacionaliniams vyriausybėms. Nereikia ES kištis į nacionalinių vyriausybių kompetencijos rytį. Bet e, aišku, kad reikia siekti pažangos ir padėti norintiems keliauti, tai ir daryti. Ir paskutinis mano pastebėjimas dėl turizmo sektoriaus. Aš manau, kad kiekviena valstybė narėje turi turėti galimybę numatyti savo turizmo vystimo programą. Aš e, pasižymėjau apie Kalipso programą, kai buvo kalbama, kad buvo skirta pusantro milijono eurų, nuo 2009 metų ji yra įgyvendinama ir būtų įdomu žinoti, kaip tie pinigai yra panaudojami, kaip jie yra paskirstomi. Norėčiau tai išgirsti. Ir ES neturėtų apmokėti savo piliečių atostogų išlaidų tiesiog. Ar, ar tam yra atsiskiriamos lėšos, ar jos naudojamos efektyviau. Dėkoju dar kartą pranešėjui. Manau, kad jis labai veiksmingai padirbėjo ir dėkoju Jums. Noriu Jūs pakviesti į, į parodą. Čia Europos parlamentai buvo susijusi su turizmo sektoriu. Dėkui. Ponas Degrandės. Sí, gracias, señor presidente. Ya tuve... Ačiū, pirmininkė. Jau pasveikinu poną Finanzą parengus šį pranešimą per pirmąjį jo aptarimą. Šis klausimas yra labai svarbus ir mūsų valstybėms, ir visai ES. Jis svarbus, nes Europos Sąjunga yra pajamų šaltinis, ypač krizės laikotarpiu. Be to, turizmas yra geriausias būdas leisti skirtingų kultūrų atstovams pažinti vieni kitus ir juos suartinti. Dėl pakeitimų. Jų tikslas yra patobulinti pranešimą. Kalbant apie galimybės ES, ypač vertinant jas Lisabonos sutarties dvasioje, yra pateikti atviri pakeitimai ir jei, jei būtina, mes galime juos atsijimti, juos paredaguoti. Jie tiesiog yra pateikti siekiant patobulinti pranešimą. Teritorinė sanglauda ypač skirta geografiškai ne, nepalankiose e, teritorijose esantiems regionams. Tai skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Turizmas yra labai svarbus Balearų saloms. Ir manau, kad tas pakeitimas tikrai patiktas šią temą tikrai e, patobulina pranešimą. Noriu padėkoti pranešėjai. Šis pranešimas tikrai svarbus, nes mes norime tapti populiariausią pasaulyje turistinę vietą, turizmo vietą. Ačiū. Taip pat dėkoju pranešėjai už šį pranešimą. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai susidarė nauja padėtis. Taigi, kodėl mes turime čia kažko imtis? Turizmas egzistuoja Europos mastu. Jis funkcionuoja, tą mano daugybė žmonių Vokietijoje. Svarbiausia būtų paanalizuoti, kaip tai veikia Europą. Kaip, pažiūrėjau, ypač kai kurie regionai, kurie neturi e, pajamų, esminių pajamų šaltinių, daug įplaukų sulaukia iš turizmo. Ir, aišku, Europos regionai konkuruoja vieni su kitais, bet mes taip pat turime galvoti apie tai, kaip pat užtikrinti, kad Europa taptų patrauklesnė turizmui vieta. 70 procentų turizmo atvyksta, turistų atvyksta į Europą. Ar mums reikia daugiau? Mes norime, kad egzistuotų įvairių rūšių turizmas Europoje ir jis būtų plėtojamas. Kalbame apie pramoninį paveldą. Nežinau. Žinau, kad galime siūlyti, reklamuoti daugybę įvairių dalykų. Toliau, etikečių klausimas. Kur galėtumėme pasimokyti vieni iš kitų, kaip galėtumėme sumažinti biurokratiją. Pane Forster visiškai teisi, mes norime padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios dirba šioje srityje. Etiketės. Žinome, kad visame pasaulyje yra romantiškų viešbučių, senų namų. Didinėje karalystėje veikianti valstybinė viešo institucija, e, nacionalinis paveldo biuras rūpinasi, kiek žinau, įvairiausiomis pilimis. Taigi, ar galima pasiremti kažkokiais kriterijais ir palyginti, kas yra siūloma viename regione ir kitame regione, ar galime taip pritraukti turistus. Norime, kad turizmo sektorius padėtų kurti darbo vietas Europoje, kad pritrauktume žmonių iš kitur. Turizmo sektorius turi būti skaidrus ir patrauklus ir paprastas. Žinau, kad tai nelengva. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, äh, auch mich, auch ich. Ponas Bach, ačiū. Aš taip pat norėjau pareikšti padėką kolegai Fidansam. Jis dirbo labai kantriai, parengė gerą pranešimą. Pakeitimų skaičius puikiai rodo, kad susidomėjimas tuo pranešimu yra didžiulis, kad turizmų susidomėjimas taip pat yra didžiulis. Aš jau nemažai dalykų pasakiau, tad dabar išvardinsiu tik keletą. Manau, kad turime neišleisti iš akių bendro požiūrio. Kai kurie pakeitimai yra susiję su nacionalinėmis, e, kai kuriomis pareikštomis pozicijomis ar įvykiais. Tuo tarpu mums reikėtų labiau žvelgti e, remiantis europiniu lygmeniu. Kai dėl sveikatos turizmo. Žinome, kad senstant visuomeniai su tuo reiškiniu susidursime vis dažniau. Norėčiau pasakyti, kad kiti komitetai yra atsakingi būtent už šį klausimą, būtent pavyzdžiui dėl to, kaip turėtų būti padengiamos ligoninių išlaidos, kai gydomas į užsienį ir panašiai. Tačiau sveikatos turizmas neturėtų būti ypatingai skatinamas. Reikėtų pasižiūrėti, kiek mūsų įvairios politikos dera tarpusavyje ir yra nuseklios, kokia yra Europos pridėtinė vertė, kalbant apie pasienį, e, tarp valstybinius projektus. Aš norėčiau paminėti dokumentą, kuris buvo parengtas tam, kad būtų galima skatinti turizmą Ardenų regione. Ir čia aš matau, kad pridėtinė vertė yra didžiulė, europinė pridėtinė vertė. Matau, kad buvo sukurta nemažai darbo vietų, pakeitimai rodo, kad užimtumas tikrai buvo svarbus klausimas ir labai svarbu tinkamai ruošti specialistus, kad turizmo pramonė galėtų plėtotis. Ačiū. Dėkui za slovo, ja tak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau pasinaudoti progą ir įsijungti į diskusiją. Noriu pasveikinti pranešėją už atliktą darbą, o jis buvo atliktas puikiai. Pranešimas, kurį matau, yra naujas, labai kompleksiškas. Mes kalbam apie Europą kaip apie vieną iš svarbiausių turizmo krypčių. Na taip, taip turėtų būti. Norėčiau paremti poziciją tų, kurie pasisako už supaprastintą vizų politiką. Manau, kad reikalingas artimesnis bendradarbiavimas tarp atskirų regionų, nes regionams reikia ne tik rūktiniauti vieniems su kitais, bet ir bendradarbiauti. Todėl aš manau, kad būtų puikia mintis kurti naujas darbo grupės, tikslinės darbo grupės būtų galima plėtoti socialinį turizmą, e, neįgalių asmenų turizmą ir panašiai. Norėčiau pritarti kolegiai Foster. Svarbu remti mažas ir vidutinės įmonės. Taip pat svarbu, kad egzistuotų profesinio pripažinimo sertifikatai, kadangi Daugelis iš tų mažų ir vidutinių įmonių jauniems žmonėms būna pirmasis darbdavys ir svarbiausiasis. Ačiū. Kolega Kramer. Norėčiau grįžti prie 172 pakeitimo. Atsiprašau, tačiau pakeitimas, nors ir ne mano, yra geras pakeitimas. Tai yra tas tekstas, kuriam aš galiu visiškai pritarti. Jūs nepritarėte, kolegai? Na, tikiuosi, kad vis tik pritarėte. Na, reikia atsižvelgti tiesai visą eilę lygmenų. Į europinę sritį konkrečiai. Čia yra kalbama apie ryšį tarp kultūros atskirose šalyse ir turizmo, pavyzdžiui. Ir sakoma, kad tas ryšys yra ypatingai svarbus. Na taip, taip. Kai dėl dviračių takų. Reikėtų būtų kalbama apie europinį dviračių tinklą, o ne tik regioninį ar nacionalinį. Taigi reikėtų papildyti šią dalį ir tai jau metinai apimtų viską, kas mums yra, atrodo, reikalinga. Dėkoju. Gracias, senor presidente. Ačiū pirmininkė, ponė Staras. Visų pirma, sveikinu poną Fidansą, parengus puikų pranešimą. Jis parengtas pačiu laiku ir yra labai išsamus. Kaip kolega Degrandės jau sakė, mes ke, pateikėme kelią pakeitimų, bet visų pirma noriu pareikšti savo pritarimą pačiam pranešimui. Vienas iš mūsų pakeitimų kalba apie verslumo skatinimą šiame sektoriuje. Apie paramą verslininkams ir ypač e, smulkaus ir vidutinio, smulkių ir vidutinių įmonių prieiga prie finansavimo šaltinių gerinimą. Šios prieigos gerinimas yra viena iš mūsų pakeitimo tema. Taip pat mes kalbėjome apie mokymosi visą gyvenimą, apie elektroninę mm, komerciją ir kokia čia, kokios čia kyla kliūtis. Kalbant apie etiketės, mes pritarėme tam, ką sakė ponas Fidansa ypač kalbant apie europinę kokybiško turizmo etiketę. Nes tai iš tiesų yra savanoriškų pagrindų darytinas dalykas. Ir tik tai tiek, kad reikėtų e, įvertinti, kiek įvairių etikečių yra naudojama įvairiose valstybėse narėse, tam, kad jų neatsirastų per daug. Taip pat esame pateikę pakeitimą dėl apgyvendinimo, nes manome, kad būtų labai įdomu, jeigu pats visas turizmo sektorius aktyviai dalyvautų reglamentuojant ir įvardant kriterijus numatomus apgyvendinimo vietoms. Turizmas Europai be abejo yra labai svarbus sektorius ir mes bandėme išryškinti tas sritis, kurios mums atrodo svarbiausios tai padarėme pateikdami pakeitimų. Ir taip pat ponas Legrandas minėjo Balearuš salas, tai mes norim pritarti tam, kad tikrai reikia numatyti pagalbos ir paramos toms sritims, kuriuose, kurias pasiekti nėra taip lengva, mes norime numatyti galimybės turistams aplankyti ir tokias vietas. Taip pat kolegos minėjo pakrančių vietovės, Mes norime, kad būtų kalbama ne tik apie pakrančių vietovės, bet ir apie salas, nes salos taip pat sudaro didelę dalį e, tų vietų, į kurias vyksta turistai. O kalbant apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, mes esam pateikę pakeitimą dėl reglamentavimo tokių lėšų panaudojimui tam, kad būtų galima jas panaudoti siekiant e, reabilituoti, atgaivinti tam, tikras, e, tam tikrus regionus. Ponas Taylor, dvi minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Aš penkis pakeitimus esu pateikęs. Pirma, dėl asmenų turinčių e, ribotą judumą, dėl galimybių jiems lankytis įvairiose vietose. Taip pat dėl saugomų vietovių. Čia, man atrodo, labai įdomi tema. Nes jeigu pažvelgsime į šitą dalį į šitą temą. Tai valstybėse narėse yra 3500 zoologijos sodų. Ir tai yra taip pat iš esmės saugoma teritorija. Ir aš noriu paraginti visus pritarti 52. 222 e, pakeitimui. Aš esu parengęs Elgesio kodeksą, pagal kurį galėtume visi elgtis. Aš klausiausi mūsų diskusijų ir atrodo, kad vienas iš klausimų, kuris mums nuolat kirba mintis galvoje, tai yra ištekliai numatomi turistams. Aš galiu kalbėti tik tai apie Junginės karalystės vyriausybę ir jos paramą turistams. Ir tikrai nėra geras būdas parodyti, kad remia vyriausybė turizmo sektorių, kai ji iš esmės sumažina uh, lėšas numatomas turizmo sektoriui kai kuriuose 25 procentais. 245 pakeitimas uh, numato um, labai aiškus, uh, e, aiškus kriterijus dėl finansinės paramos turizmo sektoriui. Bent jau tame regione, kur aš, kurį aš atstovauju, uh, Vienas iš pagrindinių kliūčių tenai ir yra būtent lėšų trūkumas. Dėkui. If, bring... Ačiū. Prieš sutikdamas žodį komisijos atstovams norėčiau pats kai ką pasakyti. Dėkoju Jums, ponė Fidanza, už Jūsų ypač parama 111 pakeitimui dėl gaisro dėl priešgaisrinės apsaugos ir žmonių paruošimo. Tikriausiai prisimenate, kad atvejus, kuomet žmonės, vaikai buvo apsinuodiję. Ir kaip ponė Maisner sako, e, turizmas būtų net, nebūtų turizmas, jeigu aš ne, neminėčiau mano taip, savo taip mėgstamo pramoninio paveldo. Aš kalbu apie tai vienam iš pakeitimų. Tai yra svarbu, nes praeitie Europa buvo suvokiama kaip kalnai arba kaip auksiniai, auksinio smėlio pajūriai. Na, yra dar kai ko be kalnų ir pajūrių kitokio paveldo Europoje, pramoninio paveldo, nes E, Europa buvo pramoninės revoliucijos ištekų vieta. Bet ačiū ponė Fidanza ir aš tikiuosi, kad jūs, aš nebejoju, kad jūsų laukia puikios Velykų atostogos, bandant peržiūrėti 260 pakeitimų, nes Maiklas nusprendė, kad jis nori taip pat patikti pakeitimų. Ponas Utonas iš komisijų. Ačiū pirmininkė. Noriu taip pat pasidžiaugti dabar, dabartinės redakcijos pono Fidansos pranešimu. Komisija jį palaiko, netgi pasiūlėme keletą. E, mums žiūgu, kad parlamento nariai pateikė tiek daug pasiūlymų, pakeitimų ir todėl jūs pats raginot nepamiršti pradėtų. Mes irgi tą patį raginame daryti reikia sudaryti svarbiausių prioritetų sąrašą. Noriu tik priminti jums, kad mums, mes pritarėme jūsų bendram svarbiausiam tikslui. Tai yra, kad Lisabono sutartė numatė subsidiarumo paisimas ir mes, žinoma, sutelksime dėmesį į veiksmus, kurių pagalba galėtumėme papildyti ar koordinuoti nacionaliniu mastu e, daromus veiksmus, ypač jeigu tai yra, jeigu jie yra nacionalinės svarbos. Taip pat turime kalbėti apie kitas ES politikos rytis, kitokią ekonominę veiklą Europoje. Mes visiškai pritarėme jūsų toms mintims, kurias išreiškė daugelis iš jūsų, kalbant apie būtinybę nepamiršti kokybės ir tvarumo kriterijų. Tai yra du tos pačios lasdos galai ir taip turėtumėme pasiekti, m, užtikrinti visiems primtiną situaciją mes nereglamentuosime turizmo sektorius tiesiog, kaip žinote, tai draudžiama. Tai yra atskiras Lisabono sutarties straipsnis tą temą. Ir mes tenksimės išvengti perteklinio reglamentavimo savo iniciatyvose. Skatinsime e, inovatoriškus sprendimus, ypač ryšio inf informacijų technologijų naudojimą mažose ir vidutinėse įmonėse. Taip pat e, be abejo reiks daryti viską, kad būtų išvengta sumaišties dėl etikečių plitimo. Kalbant apie kalipso ir turizmo visiems iniciatyvos, mes tiesiog skatiname turistinius mainus ne sezono metu tarp valstybių narių, kurios nori dalyvauti tokiuose programuose mes tikrai tiesiogiai nefinansuojame tokių mainų, mes tik parengėme tas iniciatyvas keturioms tikslinėms grupėms parengiamuoju etapu ir mes padedame valstybėms narėms iš šiaurės, pietų, vakarų bendradarbiauti, keistis patirtimi ir prireikus sukurti e, struktūras, kad būtų skatinami tokia um, e, turistiniai mainai nesezono laikotarpiu. Užbaigdamas noriu pratesti jūsų mintį jūsų minėtą numylėtą pramonės, pra, pramonės paveldą. Žinoma, tai, tai yra svarbi turizmo strategijos dalis ir kaip žinote, šiais metais ypač skatinamas, bus pramoniniam paveldui skiriamas ypatingas dėmesys. Mes numatome vykdyti akciją ši, skirtą šiai sričiai šių metų rugsėjo mėnesį. Ir jeigu kažkokia, yra kažkokių klausimų, mes esame pasirengę papasakoti apie visas iniciatyvas, kurių norime imtis. Sì, grazie Presidente. Ehm, per le... Trumpas apibendrinimas. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Jeigu užmiršau kokį klausimą, atsakysiu kolegoms artimiausių metų. Tiesiog stengiuosi labai taupyti mūsų visų laiką. Siūlysiu arba kompromisus, arba pritarsiu kolegoms atsižvelgiant į tuos pakeitimus, kurie mums atrodo būtiniausi. Tiek dėl darbo komitete, kai dėl tvarumo. Taip, buvo gauta visa eilė pakeitimų, kuriuose yra aluzija į didesnį niveliavimą, yra siūloma numatyti pavojų sistemas arba kurių tikslas yra, pavyzdžiui, pasiūlyti nekeliauti į tam tikras šalis, kur susiklosto pavojinga padėtis, pavyzdžiui, dėl pilietinio karo ar dėl stikinių nelaimių. Viskas, aišku, priklauso čia nuo nacionalinės administracijos e, darbo, nes nacionalinių lygių reikia numatyti, kaip mm, organizuoti darbą visų kelionių agentūrų ir su tuo susijusių asmenų, kad būtų galima piliečius tinkamai įspėti, kad dėl turistų teisių. Manau, tai yra, kad tai yra vienas iš tų klausimų, prie kurio neturėtume būti susiskaldę. Turime dirbti tam, kad būtų galima parengti tinkamas priemonės informavimui žmonių, kokias teisės jie turi, kokias teisės turi turistai. Galima siūlyti keliones už tam tikrą nustatytą iš anksto sumą, galima siūlyti tiek lėktuvo bilietus, tokie variantai jau šiandien egzistuoja, tačiau svarbu, kad turistas, kas jis bebūtų, kad jis žinotų savo teisės, kuriomis gali remtis ir kurias gali ginti. Kai dėl tų pakeitimų, kuriuose bandoma e, labiau minėti vienas ar kitas ES teritorijas, kolegos iškėlė šį klausimą. Kolegos Komutsakos pranešime apie tai yra šiek tiek kalbama, bet grįšim dar prie to klausimų vėliau. Kai dėl etikečių? Na, mūsų pozicija atitinka komisijos e, poziciją. Reikia nuotėti savanorišką akreditavimo sistemą, kuri bus neprivaloma valstybėms narėms. Keturios valstybės narės jau dabar tą sistemą taiko. Jos taiko tą, patį, tą pačią etiketę kokybės etiketę, kur yra žymima Q raidė, kuri reiškia kokybę. Tikslas dažniausiai yra toks pat numatyti tinkamus bendrus kriterijus susijusius su tinkamu turizmų paslaugų teikimu. Svarbu, kad kontaktus čia užmėgstų vartotojų asociacijos įmonės jau buvo įdėkta katalogo sistema, tad rezultatai turėtų būti teigiami. Kvalifikacijos pripažinimas čia aš pritariu. Apie tai yra kalbama dokumentų tekste. Kolegos pateikė pasiūlymų dėl geresnio bendradarbiavimo tarp regionų ir atskirų teritorijų. Tai yra be abejo labai svarbu. Turizmo vienas iš tikslų turėtų būti teritorinių ypatumų pabrėžimas ir jų, jų vertinimas, nes tai padeda diversifikuoti turizmo paslaugas. Jeigu teritorijos gali konkuruoti tarpusavyje pagal numatytą teisinę tvarką, kodėlgi ne, tai galėtų būti, bet teritorijų vairuoja užtikrina įvairesnį turizmą. Kai dėl elektroninės prekybos ir mokymų visą gyvenimą. Na taip, pakeitimai yra pozityvus šiais abiem klausimais. Aš sakiau, kad pozityvų yra tai, kas padeda pasiekti tolimus kraštus, salas, kurios taip pat yra ES teritorija. Na, rasime tinkamą formuluotę šiam turizm, šiam turizmo aspektui. Manau, kad čia ieškosime kompromisinių pakeitimų galimybės. Poniai Foster norėčiau tarti žodį. Buvo minėta Kalipso programa. Aš manau, kad komisijos atstovas jau bus atsakęs iš iškeltą klausimą. Galbūt, ką nors ir pamiršau, atsiprašau tų kolegų, kuriems neatsakiau, tačiau suprantama, turėsime dar galimybę kalbėtis, keistis nuomonėmis ir rasime sprendimus. Dėkoju visiems. Ačiū Jums už Jūsų patiekas, pirmininkas. Norėčiau priminti, kad balsuojama transporto komitete bus gegužės mėnesį O paskui antroje birželio sesijoje bus taip pat balsuojama dėl šio pranešimo. Tuo baigėme šios dienos darbo tvarkę. Penkios minutės pertraukos ir paskui pradėsime koordinatorių posėdį. Ačiū kolegoms, kad laikėsi pasisakymo laiko kadangi vyko tikrai intensyvios diskusijos visais trim klausimais ir suspėjome užbaigti laiku. Tad visiems ačiū už puikų bendradarbiavimą.